posėdį pradėti. Ko gero svarbu laiku pradėti. Jeigu aš beje trukdau. Gott, geht's jetzt nicht los? Haben wir das liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich. Brangus kolegos, kolegės, dar kartą sveikinuosi. Džiaugiuosi, kad susirinkome į paskirtosios kandidatės į komisijos narius, komisarės galbūt netgi klausimus. Jie bus atsakinga už skaitinę darbuotvarkę, ponė Nelikrius. Taigi sveikinu ir jūs, ponė kandidatė, pramonės komitete. Taip pat noriu pasveikinti ir kultūros komiteto narius. Taip pat vidaus, reikalų, vidaus rinkos vartotojų teisų apsaugos komiteto bei teisės komiteto kai kuriuos narius. Kitaip tariant, šiame klausime gali dalyvauti bei dalyvauja ir kitų komitetų nariai, kurie pateiks šiandien savo klausimus kandidatėje. Nors jau šis beitas girdėta, pakartosiu, kaip aš viską įsivaizduočiau, kaip viskas vyksta. Taigi kandidatė galės kalbėti 10 minučių, o po to jau jūs, deputatai, galėsite užduoti klausimų. Kaip viskas vyksta? Klausimai vieną minutę, dvi minutės atsakymai. Pusę minutės papildomam klausimui ir dar kartą pusantros minutės papildomam atsakymui. Prašau nepykti, stengsimės labai pedantiškai siekti laiką, nes Priešingo atveju, ko gero, ne visi spės pasisakyti, bet to yra klausėjų sąrašo pabaigoje esantys žmonės irgi turėtų turėti pakankamai laiko klausimus užduoti. Taigi, jeigu manoma, trumpai glaustai uždavinėkite klausimus, kad tiltume į laiko rėmus. O jeigu ką, tai aš arba kaukštelsiu plaktuku, arba išjungsiu tiesiog mikrofoną. Taigi tokia būtų mano įžanga, ko gero pasakyta viskas, kas turėjo būti pasakyta, visas kitas detalės jūs ir taip jau žinote, tuo labiau, kad jūs įveikėte jau ne vieną klausimą, bet to matos ir salėje šiek tiek mažiau deputatų, ko gero dalis yra kitose komitetuose. Taigi, ponia Krausa, kadangi jau atsisėdote, tai suteikiu žodį jums. Norėčiau paraginti, paprašyti, pasakyti. Kiekvienas kolega gavo jūsų atsakymus raštu, turi kitus dokumentus, ko gero visi susipažino. O dabar žodis jums. Norėtume išgirsti jūsų žodį, prašom. Thank you, Chairman Rowe, and uh, thank you. Ačiū, ponia pirmininkė. Garbingieji parlamento nariai, esu dėkinga ir jums už šią galimybę pristatyti jums mano viziją, o tuo pačiu ją pristatyti ir didžiam būriui europiečių, kurie klausosi šių klausimų internetu. Būtent galimybė naudotis internetu ir klausimai internetu raiškiai simbolizuoja, kokią svarbę vietą informacinės ir ryšių technologijos užima daugelio europiečių gyvenime. Faktiškai IRT daro kiekvieną dieną poveikį. Skatina augimą ir užimtumą, padeda gerinti mūsų gyvenimo kokybę ir jungia bendruomenės. Kitaip sakant, informacinės ir ryšių technologijos padeda gerinti mūsų kasdienį gyvenimą ir tuo pačiu prisideda prie didesnės gerovės. Todėl skaitmeninė darbo tvarkė turi padėti mums maksimaliai padidinti iki šiol gautą naudą. Ir aš, jeigu būsiu paskirta, atsakinga už šią sritį, sieksiu jūsų paramos ir taip pat užtikrinsiu, kad Europos politika skaitmenimo srityje duotų daugiau naudos. Europa turi kuo pasigirti, bet mes galime pasiekti ir daugiau. Negalime pasitenkinti dabartinę padėtimį, o turime mąstyti, kad kurtume naujas rinkas ir naują darbo aplinką bei gyvenimo būdą. Mes turime protingai investuoti ir išnaudoti mūsų stipresias pusės, kurti atitinkamas sąlygas skaitmeniniai ekonomikai Europoje klėstėti. Aš, jeigu būsiu patvirtinta komisijos narė atsakinga už skaitmeninę darbo tvarkę, ketinu kurti tokias sąlygas, kad atsirastų naujų Nokijų, Skype programų, GSM standartų Europoje. Mes turime labai ambicingą darbo tvarkę ir jos dėka galėsime kurti daugiau darbo vietų ir užtikrinti didesnį augimą busimoms kartoms. Mano galva, šią programą turi sudaryti šešios sudėtinės dalės. Pirmiausia, mes turėtume daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Apie 1,7 milijardų eurų per metus bendryje skiri, skiria moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Biudžetas tarsi įspūdingas, bet pažvelkime kitaip. Šis biudžetas yra mažesnis nei Google kas metus skiriamos lėšos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Todėl mes negalime tušiai eikvoti pinigų ir visos turimos lėšos turi būti skiriamos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai finansuoti. Mes taip pat turime papildyti šiuos šaltinius iš privataus sektorio ir nacionalinių biudžetų. Mes turime uh, pasinaudoti turimų mokslininkų potencialų, kad galėtume sukurti inovaciją orientuotą sistemą, kurioje vienodai sėkmingai galėtų veikti europinės IRT įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio ir kurti pasaulinio lygio gaminius. Aš labai pragmatiškai ir praktiškai žvelgiau į šį reikalą. Aišku, mes galime savo tikslų siekti pasinaudodami įprastinėmis priemonėmis arba naujoviškomis priemonėmis. Tačiau, ką tai reiškia? Jeigu mes tikrai norime pagerinti gyvenimą, mes turime kurti technologijas, kurios leis vyresnio amžiaus žmonėms būti savarankiškiams, sumažinti sveikatos apsaugos kaštus kurti ekologiškesnės, saugesnės transporto priemonės ir beje, New York Times esmė buvo straipsnis, kuriame buvo aiškiai sakoma, kad Danija ES valstybės šioje srityje gerokai pažengė toliau negu Junktinės Amerikos valstijos. Taip pat mes turime kurti tinklus, kurie jungtų žmonės ir verslus daug sparčiau negu iki šiol. Antra dalis - infrastruktūra. Mūsų piliečiams ir verslui vis dažniau prireikia, kad jie galėtų bendrauti, komunikuoti, būdami bet kur. Tam, kad tai užtikrintume, turime investuoti į sutankintus atvirus didelės spartos plačiajuošius tinklus, turėti daugiau belaidžių priemonių, kurios veiksmingai išnaudoja radio dažnių spektrą. Tai reikalauja, kad būtų skatinamos privačios investicijos, nebūtų monopolizuojami tinklai ir kad būtų labai kruopšiai planuojama, kur bus investuojamos viešosios um, išlaid, vie, viešieji finansai, tam, kad galėtų geriau veikti rinką. Todėl tokia infrastruktūra yra mums būtina. Trečia. Šiuo atveju reikia atkreipti dėmesį į patikimumą. Informacinėmis ryšių technologijomis turi būti pasitikima. Jeigu europiečiai baiminasi dėl savo privatumo apsaugos arba sukčiavimo ar dėl vaikų, tai ir tad neabejotinai nesivystys labai sparčiai. Kita vertus, mes taip pat turime pasitikėti ir viešosios valdžios atskaitomingumu ir interneto valdymu. Ketvirta, mūsų piliečiai ir verslas privalo turėti prieigos galimybės ir reikalingus įgūdžius, kad galėtų pasinaudoti IRT. IRT tikrai nieko nereikš, jeigu bus pamiršti žmonės. Mes galime kurti tinklus ir priemonės, bet tai nebus naudinga, jeigu vyresnio amžiaus arba mažiau galimybių turintys europiečiai negalės visų to pasinaudoti ir mes tokiu būdu nepasieksime savo tikslų. Penkta. Skaitmeninė visuomenė priklauso nuo atvirų prieinamų visiems standartų ir saveikumo. Turintai galvoje, viešosios organizacijos privalėtų ne tik šnekėti, bet ir daryti. Jeigu mes nenaudosime visiems prieinamų atvirų standartų, tai kodėl turėtų tai daryti mūsų piliečiai? Aš ketinu siekti, kad tokią prieigą užtikrintų jau vietos valdžia ir kad nemažesnė prieiga būtų užtikrinta prie europinių institucijų. Jeigu Viešiai duomenys, tokie kaip žemėlapiai, informacija apie orą ar sveikatos patarimai, sutvarkyti taip, kad jų neįmanoma gauti, tai ką dar galima pasakyti. Šešta ir galiausiai. Europos elektroninės erdvės rinka šiuo metu sudaro labai skirtingos fragmentuotos rinkos. Ir aš labai diplomatiškai pasakysiu, jos tampa kliūtimi viena kitai, nes yra skirtingai reguliuojamos, kuria įvairias kliūtis, kurios kelia nevilti vartotojams ir riboja verslo veiklos galimybės. Aš iš savo pusėsgi ketinu kartu su jumis, valstybėmis narimis ir nebejotinai komisijos kolegomis imtis darbo, kuris leistų mums sukurti tikrai elektroninės erdvės rinką, apriepiančią priekes, komercinį ir kultūrinį turinį ir taip pat visas įmanomas paslaugas. Aišku, aš nebejotinai pasinaudosiu ir Europos parlamento 2015 ES pranešimu, kurį rengia ponia Kastil, dėl Kastilijo. Aš manau, kad jūs sutiksite, jog visos šios sudėtinės dalis tai yra priemonės tikslui pasiekti nepriklausom nuo to, ar tai būtų Europeanos projektas, kuris leidžia mums išsaugoti savo istoriją, ar Europos apsaugą užtikrinančios priemonės, ar skaitmeninę atskirti naikinančios priemonės, viskas yra skirta vienam tikslui, būtent, kad Europoje priimami sprendimai padėtų užtikrinti geresnę mūsų gyvenimo kokybę. Kaip aš ketinu visas šias idėjas įgyvendinti praktikoje? Europos parlamentas tikrai gali didžiuotas tą galutinę formą, kurią įgyjo telekomo dokumentų paketas arba garso vaizdo ir žiniasklaidos direktyva. Bet mes turime išnaudoti visas potencialias galimybės, tokias kaip daugiametio radio dažnio spektro programa, kad įgyvendintume projektų idėjas praktikoje. Tikiuosi, kad jūs mane paremsite kaip ir valstybės narės. Ir taip pat ketinu labai griežtai elgtis su tais, kurie pažeis numatytas procedūras arba nesilaikys numatytų darbų grafiko. Aš manau, kad mes kartu veikdami su pramonė ir visomis suinteresuotomis pusėmis galėsime sukurti konceptualią ir inovacinę skaitmeninimo programą. Ir aš manau, kad tokiu atveju gausime gerų rezultatų. Ir noriu Jūs patikinti, jeigu mums nepavyks, valstybių institucijos turės prisimti atsakomybę už negebėjimą veikti. Ir galiausiai norėčiau paminėti, kas man bus ypač įdomu. Mane jau dabar jaudina tas darbas, kuris laukia įgyvendinant skaitmeninimo darbo tvarkę. Kaip konkurencijo, už konkurenciją atsakinga komisijos narė, aš tikrai sukaupiau pakankamos patirties, kaip suburti žmonas drauge, kad vizijos taptų realybę. Kalbant apie saveikumą, standartus ar kitas ryties, jūs žinote, kad aš esu labai tiesmukiška, mano veikla skaidri ir aš tengiuosi spręsti europiečių problemas. Taigi mes turime siekti praktinių dalykų įvairiose sritise - saveikumo, atvirų standartų, vartotojų pasireikimo, plėtros, plačiajuošių tinklų, transliavimo ir elektroninės erdvės rinkos sritise. Aš daug, galės, daug ko galėsiu pasinaudoti iš ankstesnio darbo ir tikiu, kad tai man padės uh, daugiau nuveikti. Aš manau, kad aš galėsiu padėti ir piliečiams, ir verslininkams abiems. Nebejotinai, aš ketinu įsiklausyti ir jūsų patarimus ir jeigu jūs mane patvirtinsit, bandysiu užsitikrinti jūsų paramą per glaudų bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Ačiū. Ačiū labai Pona Del Castillo užduos pirmąjį klausimą. Cruz, Ačiū pirmininkė, ponia Krus, paskirtoji komisarė. E, savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs šiuose klausimuose. E, pirmininkas Barozo, kaip Jūs pati ką tik minėjote, savo politinėje programoje pareiškė, kad mm, Europos skaitmeninė darbotvarkė turės tris e, tikslus. Pirma, e, kliučių elektroninės erdvės rinkai nugalėjimas, taip pat e, spartaus ryšio interneto geresnis dėgymas, taip pat e, skaitmeninės atskirties problemų sprendimas. Šis parlamentas svarstys pradinę, pradinį pranešimą dėl EDA. Ir taip pat labai svarbu, kad sklandžiai veiktų skaitmeninė mm, ekonomika, jei norime, kad apskritai Europos ekonomika gerai veiktų. Tačiau mums dar labai daug ką reikia nuveikti, kad pasiektume, jog Europoje egzistuotų tikra vieninga elektroninė e, rinka e, skaičiai tai labai gerai parodo, tik 7 procentai E, internete atliekamų sandorių yra atliekami tarp šalių. Tik 7 procentai. Jūs minėjote įvairias priemonės, tačiau pateikite detalesnės informacijos, kokie yra jūsų prioritetai siekiant tikros skaitmeninės elektroninės rinkos. Ar norėtumėte atsakyti dabar? Mr. Chair, um, the honourable member uh, just touched upon. Uh, garbus narys ką tik paminėjo sritį, kuri yra uh, prioritetinė ne tik uh, pirmininkui Barozo, bet patikinu taip pat ir visiems, kurie yra susiję su potencialia naujaja komisija. Ir kalbant apie uh, Europos skaitmenimo darbo tvarkė norėčiau paminėti mm, tuos prioritetus. Jeigu jau kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę, tai yra ne pats savaime tikslas, bet greičiau priemonė, kad galiausiai galėtume e, pasiekti to, ko norime. E, ryšių technologijos padeda patobulinti mūsų kasdienį gyvenimą tiek piliečiams, tiek verslui Manau, kad yra keli prioritetai. Mums reikia turėti tikrą vieningą e, elektroninės erdvės rinką. E, mums tos rinkos tikrai reikia. Ir jeigu tos minties, tos idėjos laikysimės, e, tai situacija tikrai pasikeis. Taip pat viena iš mano atsakomybės dalių yra e, suvesti kartu įvairiausias suinteresuotas šalis. Ir iš tikrųjų, tai buvo nemaža rizika kad šalis, kurios dažniausiai pasimato teismo salėje, susėstų prie vieno bendro stalo. Tačiau šis, šis tikslas, šis darbas pavyko, taigi tai jau buvo žingsnis reikiama linkme. Ir čia norėčiau paminėti dokumentą apie e, Europos elektroninės erdvės rinkos turinį. Uh, Žinau, kad ši, šioje iniciatyvoje labai konstruktyviai padirbėjote, kad buvo pradėtos konsultacijos su visuomenė ir taip pat mm, jau buvo bandoma atsisakyti kūrybinio turinio licencijavimo. Taip pat siekiama sukurti geresnį turinį ir geriau oficialiai saugoti, apsaugoti teisų turėtojų teisės. Taigi tokie būtų mano pagrindiniai prioritetai ir stengsiuosi nekalbėti, bet dirbti. Eh, Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dabar antras trumpas klausimas. Eh, viena iš Vienas iš tikslų yra su atsisakyti ex ante reglamentavimo, kad nebūtų iškraipama rinka. Per pastaruosius keletą metų ryšių rinka buvo labai konkurencinga ir kaip jūs, remdamas jau turimą patirtimi, stengsitės e, atsisakyti, panaikinti eksantę reglamentavimą ir ar manote, kad to galima būtų pasiekti per jūsų kadenciją? Jei kalbame apie penkerius metus, tai taip. Dankeschön. Frau Trautmann. Ačiū, ponia Trautmann. Merci, Monsieur le Président. Euh, Madame euh, Kreus, vous savez comme nous le, le rôle moteur que le secteur numérique. Ačiū. Pone Kros, jūs kaip ir mes žinote, kad šis sektorius yra ekonominio, socialinio atsigavimo Europoje variklis. Mano frakcijai įdomu išgirsti jūsų nuomonę ir ryštą e, Europos lygių įgyveninti tikrą pramon, pramoninę politiką. Komisijoje tai dabar yra gana nepopuliarus terminas. Kaip jūs gerinsite investicijas, kursite darbo vietas ir kaip leisite, kad vartotojams teikiamos paslaugos būtų priimtinos? Jūs Ar jūs laikotės tokių pačių, nu, tokios pačios nuomonės kaip ir jūsų kolegė iš Airijos? Taip pat mums įdomu išgirsti jūsų konkrečius įsipareigojimus. Ačiū, pirmininkė. E, garbus narys klausė, ar aš pasisakau už pramoninės politikos poziciją. Aš dabar e, esu visiškai tikra, kad mane geriau pažįstate. Aš gerai pažįstate ir žinote, kad aš esu labai pragmatiška tikra Olandė ir todėl visą laiką siekiu rezultatų. Taigi, ir taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą ir šiek tiek paaiškinti. Jeigu aš turėsiu progos dirbti su Europos skaitmeninė darbo tvarkė, Pavyzdžiui, kalbant apie NGA ir bendradarbiavimą su tame procese dalyvaujančiomis šalimis ir jeigu investuosime, jeigu jie investuos į naujasias infrastruktūras, jeigu mes kaip komisija nuspręsime, kad turėtume pasiekti 100 procentų plačiai juoščio ryšio, tai galiu Jūs patikinti, kad mums reikia pradėti darbą jau rytoj nes kitaip e, negalėsime to pasiekti. Jei tai vadinate pramon, pramonės politiką, na, nu, nežinau, bet aš esu jūsų draugė, taip sakant. Man svarbiausia, kad mes. E, na taip, aš labai greitai stengiuosi atsakyti. Bet kalbant rimtai, manau, kad kalbant apie šią skaitminės darbo tvarkės dalį ir apie bendrą strategija, kad visoje Europoje reikia pasiekti 100% plašėjo ryšio skvarbos, tai tam yra dvi priežastis. Pirma, mums reikia patobulinti konkurencingumą, padidinti jį, žengti vieną žingsnį į priekį. Tačiau tai taip pat yra puikia proga paskatinti ekonominį augimą, sukurti darbo vietų Ir jau kalbant apie šį investicijų tipą, vien jau tai galima pradėti jau kitą mėnesį. Ir tai yra irgi darbo vietų kūrimo ir ekonomikos skatinimo politika. Kolegė Trautmann. Oui, je ne suis pas encore tout à fait votre ami parce que votre réponse ne me satisfaisait pas complètement, notamment. Kągi, aš ne visai patenkinta esu jūsų atsakymu, sako ponia Trotman. Todėl norėčiau kai ką patikslinti. Mūsų piliečiai tikisi, kad jų išrinktieji politikai gerbs ir žmonių teisės. Diskusijos, kurios vyko dėl telekomo doket, dokumentų paketo, dėl raiškos laisvės internete ir kitos teisės turi būti ginamos ir saugomos. Kaip jūs užtikrinsite, kad bus pasiektas kompromisas sritise, kuriuose piliečių interesai buvo išduoti arba kuriuose atitinkamų generalinių direktoratų veikla gali kelti pavojų, nes tokį pavojų gali kelti priemonas, kurių prašo imtis vairios pramonės įmonės. Atsakymas. Teisės, kurias jūs paminėjote, yra pamatinės ir dėl jų diskusijos negali būti. Bet jeigu mes kalbame apie aktą. Tai nenorėjau aš aišku apie tai kalbėti, nes lyg man pasirodė, kad tai nėra um, susiję, bet noriu pasakyti, kad Karlas Hutas, mes su juo kalbėjomės ir neabejotinai svarbus yra dalykas užkirsti kelią pasaulio lygių su prekių klastojimu. Ir tą reikia daryti pasaulinį lygių, bet ne visai aišku, kaip teisingai būtų galima elgtis. Gerbent dėrybų eigą, dera pasakyti, kad visada dėrybose mūsų dėrybiniai partneriai atkreipia dėmesį į augančią interneto svarbą tačiau dar nepasiektas susitarimas. JAV yra pateikusi savo pasiūlymų, o Europos komisija iš savo pusės siekia, kad mūsų partneriai pasaulyje garantuotų tokią pačią intelektinės nusavybės teisio apsaugą, kokią garantuoja ES teisės normos ir nuostatos. Ir Karelas apie tą patį kalbėjo. Kalbėjo apie tas garantijas, kurios yra būtinos. Nebejotinai komisija pagidauja didesnio suderinamumo intelektinės nusavybės teisų apsaugos srityje ir mes sieks, ketiname taip dirbti. Taigi tiesiog reikia dirbti, kad prie, būtų priartėta ir prie mūsų tikslų. Toliau pona Lena Ek užduos klausimą. Ir labai prašau, kad visi kalbėtumėte laikydamėsi nustatyto laiko reglamento, nes kitaip mes vargiai ar baigsime iki nustatyto laiko. Ačiū, ponas pirmininkė. Pirmiausiai savo frakcijos vardu norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti jūs atvykus į šiuos klausimus, ponia Krūsa. Kaip žinia, internetas yra puikus pažangos, inovacijų instrumentas Kitaip tariant, vartotojai gali patys priimti sprendimus dėl to, ką daryti. Tačiau tiesą sakant, ta laisvė yra kiek suvaržoma. Kai kurios valstybės stengiasi kontroliuoti internetą, kaip pavyzdį miniu Google problemas Kinijoje. Taigi telekomunikacijų paketas patvirtintas šiuo metu rudenį. Tuo paketu mes Europoje pademonstravome, jog yra įmanoma užtikrinti piliečių teisų apsaugą, tuo pat metu nesuvažant laisvių. Ar jūs ir toliau eitumėte tuo keliu, kuriuo iki šiol ėjo iki šiol Europa? Ar užtikrintumėte vadinamai netro, tinklo neutralumą, kad žmonės būtų, galėtų pasirinkti patį savo paslaugų teikėją? Pone Kraus. Um, much... Ko gero, aš tik tai galiu sutikti su tuo ką Jūs pasakėte, vadinamasis tinklo neutralumas yra esminis dalykas. Tai netgi man labai artimas širdžiai dalykas prie šios temos, netgi širdelę nusipiešiau, toks svarbus man šis klausimas. Taigi, prioritetas, ko gero, visiems mums komisija nori išsaugoti interneto arba tinklo atvirą neutralų pobūdį. Yra ko gero ne viena priežastis, kodėl turime būti budrus ir žiūrėti, ar nekyla naujų grėsmių tinklo neutralumui. Tos grėsmės gali būti įvairaus pobūdžio. Kai kuriuose valstybės narėse yra diskriminuojamos įmonės veikiančios VOP, balsų per, per e, internetą paslaugas. Taigi mes tikrai aiškiai suvokiame, ko mes norime, kokie mūsų prioritetai. Todėl ir peržiūrėjome telekom, telekomų taisyklės. Toliau stengsime stiprinti rinkoje konkurencijos jėgas, didinsime skaidrumą vartotojams. Jūs kalbėjote apie Kiniją bei Google atvejį. Ko gero mes galime sutikti, kad šis atvejas yra toks, kuris įrodo, jog egzistuoja kibernetiniai išpoliai, atakos tikrai negalima miegoti, kadangi internetiniai piratai yra labai išmoningi, išradingi. Ir jeigu iš tikrųjų yra atakuojamas Google'as, jeigu atakuojami žmogus teisų Kinijoje ir panašiai, tai tikrai būtų vienas iš pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas. Pavyzdžiui, žodžio laisvės pažeidimas, o tai pati didžiausia vertybė tiek parlamentui, tiek Europos komisijai. Taip pat ir nuomonės laisvė yra gyviškai svarbus dalykas. Taigi šis incidentas dar kartą pademonstravo, jog negalima visada manyti, kad tai, ką mes turime, yra duota amžiams. Ačiū. Kolegė Ek. Ačiū. Jeigu neklystu, pirmiausia, jaunimas arba paaugliai nelabai domisi tokiais teisiniais klausimais. Bent jau Švedijoje jaunimas, pavyzdžiui, irgi diskutuoja apie interneto aspektus tai ar negalio, negalėtume papildomų kompetencijų suteikti Europos žmogaus teisų įgaliotiniui, kad jis irgi prižiūrėtų privatumo klausimus. Suprantu, apie ką jūs kalbate, tačiau ko gero tai nėra tiesioginė šio koordinatoriaus arba įgaliotinio kompetencija. Jis atsakingas už tai, kas vyksta mūsų organizacijos viduje. ko gero, ir kitų galimybių. Bet šiaip pažadu, aš pagalvosiu apie visą, ką Jūs pasakėte, galbūt kiek vėliau grįšime prie šio klausimo. Pripažįstu, klausimas labai rimtas, tačiau ombudsmenas įgaliotinis, ko gero, tai nėra panacėja. Ačiū, kolega Lamberts. Ačiū, ponas pirmininkė, ponia Kruso, sveikinus atvykus. Mes tikrai džiaugiamės jūsų pasiekimais konkurencijos direktorato priešakyje. Tikimės, kad jūs ir ne, neblogiau darbuositėse naujose pareigose. Taigi tikiuosi, kad ir jūsų įpėdinės bus toks pat geras kaip ir jūs. Tinklo neutralumas. Kalbėjote, kad internetas yra tam tikras įrankis, yra demokratijos garantas, yra visuomeniai, turi būti visuomeniai prieinamas ir panašiai. Taip pat, ko gero, internetu galima užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos negu kitomis priemonėmis. Aišku, galima gilintis į tai, kaip operatoriai cenzuruoja informaciją, kaip jie tą trafiką arba informacijos rautus paskirsto, tačiau ar nėra taip, kad kai kuriais atvejais e, operatoriai vis dėlto pažydžia tinklo neutralumo principą. Jūs kalbėjote apie Microsoftą. Taigi, kokių veiksmų būtų galima imtis e, užtikrinant tinklo neutralumą, kad tinklas iš tikrųjų išliktų neutralus? Fokus. Pone Kros. Sound, yes, it's I, I got your... You want me in English or? No, no, no, no. So... Atrodo, yra techninio sklandumo. Apologize. Kleine technische Probleme, die hatten wir heute schon mal. Ist alles bestens organisiert mit... Tikrai matote, viskas puikiai organizuota. Ir nepaisant šio laikiškos technikos, vis tiek pasitaiko nesklandumo. Nuo ko nuskaičiuosime, nuo ką atimsime tą minutę, kurią dabar sugaištame.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 Pone kandidatė, ar supratote klausimą, ar klausimą reikėtų pakartoti? Um, Kalbėjote apie Microsoftą bei tinklo neutralumą. Kalbėjau apie technologijų poveikį tinklo atvirumui, kokiu veiksmu jūs planuojate imtis naujose pareigose. Mes nenorime blokuoti jokių galimybių, kurios atsiveria technologijoms. Taigi, ko gero, visos technologijos, atvirojo kodo technologijos ir panašiai turėtų turėti galimybę atsiskleisti, nes mes nenorime, kad vienas dominuojantis veikėjas užimtų rinkoje dominuojančią poziciją. Tinklo neutralumas be abejo yra neginčiamas ir suvoktinas kaip tinklo neutralumas tiesioginio žodžio prasme. Galbūt pakalbėsiu apie informacinės technologijas ir kaip jų dėka galima perėti prie mažesnių išteklių naudojimo, ne tik sumažinant taršą. Transportas, energijos e, veiksmingas naudojimas, mobilumas. Tačiau kokių jūs iniciatyvų pageidautumėtės imtis, kad paskatintume informacinių technologijų didesnį poveikį mūsų inform... ekonomikos skaitai. Tikrai noriu čia aktyviai bendradabiauti su kolegomis. Mano kompetencija, mano portfelis yra patrauklus tuo, kad tai nėra kažkoks labai siauras baras. Tai susijęs su sveikata, elektroninė sveikata, su kultūra, prekyba, ekonomika, bendra rinka, energetika. Taigi visi kartu mes turime imtis iniciatyvų, kurios mes įrodysime, kad yra įmanoma pasiekti, ko mes norime. Pavyzdžiui, energetikos srityje galima išmaningų skaitliukų dėka sumažinti energijos sunaudojimą. Tas tvarumas yra įmanomas, plėtojant be kitako technologijas. Taigi, tuo būdu galima suteikti didžiulį impulsą arba postumį viskam. Aš esu labai suinteresuota štai kuo. Reikia ne tik kalbėti apie gerovę, klėstėjimą, tačiau suvokime, koks yra svarbus tvarumas, kokia yra svarbi sveikata, apsirūpinimo vandens, energetika klausimai. Taigi visose šiose srityse privalu tiesiog imtis iniciatyvų. Jeigu jūs mane paremsite, turėsime be kito ko aptarti ir naujoje paramos moksliniams tyrimams programą. Galbūt aš šiek tiek rizikuoju, taip kalbėdama, tačiau man atrodo, kad šiuo metu yra bandoma pasirinkti tam tikras svarbias temas ir bandoma tose temose pirmauti, bet nepakankamai dar yra tas, tas lyderiavimas, tas, ta pažanga išplečiama į visas rytis. Manau, kad iš tikrųjų reikia gebėti pasirinkti prioritetus, negalime visiems įtikti, reikia tam tikrose sritise sparčiau žygiuoti priekį. Kolega Remek. Kolega Remekas. Dėkui, pane předsedo. E, vážená paní. Ačiū, ponas pirmininkė, gerbiama ponia komisarė. Savo atsakymuose raštu ir taip pat ir savo pasisakymo pradžioje Jūs be kita ko minėjote, jog nenorėtumėte, kad atsirastų skaitmeninė atskirtis. Nenorite, kad nuo pažangos atsiliktų silpniai visuomenės sluoksniai. Galbūt konkrečiau pakalbėkite apie tai, kaip užtikrinsite, kad mažas pajamas turintis namų ūkiai, bedarbiai, silpno šeimos, paaugliai, kad visi jie nebūtų nustumti į pakraštį. Eurostatas yra atlikęs studiją. Vienas Airijos Korko universitetas atliko šią studiją. Pagal ją konstatuojama, jog yra grėsmė socialinė atskišė, nes kai kurios grupės neturi prieigos prie kompiuterių. Ačiū šį klausimą. Pažvelkime arba įsigilinkime iš tai tokį klausimą. Tegul visi dalyvauja tinkluose tegul visi turi prieigą prie skaitminio turinio. Vyresnės kartos žmonės anksčiau mes nesuvokėme, kokie yra, kokie laikai. Manau, kad dabar laikai pasikeitė iš esmės. Ir iš tikrųjų visi turi dalyvauti, turėti prieigą prie interneto bei technologijų. Visuomenėje yra tam tikrų socialinių grupių, grupių pagal amžių ir panašiai. Ir man labai nepatiktų, jeigu mes ignoruotume tam, tikrų, tam tikro amžiaus galbūt asmenys, tam tikras kartas užmirštume, turime ištiesti pagalbos ranką, turime padėti išsklaidyti baimės, kurios dar egzistuoja, turime pamokyti, kad internetas, technologijos tai smagu, linksma, įdomu, turime galbūt mobilizuoti valstybės narės. Ir jeigu jau visur yra plačiai juostas interneto ryšys visoje šalies teritorijoje, tai tokiamis sąlygomis negalima užmiršti atitinkamų atskirų pažeidžiamų visuomenės sluoksnių. Tokį internetą galima naudoti ne tik, pavyzdžiui, švietimui ar lavinimui. Bet to aš citavau New York Times straipsnį, kuris pasirodė pirmadienį arba antradienį, skirtas Danijai ir apie sveikatos priežiūrą. Iš tikrųjų, technologijos gali būti tokios patrauklios vyresnio amžiaus žmonėms, tiek nuo jų galimybių atveria informacijos technologijos. Taigi jos tik tai privalumai, o ne vien tik tai grėsmės. Šiaip sutinku su jumis. Neužmirškime, neatstumkime tų, kurie dar nesuprato galbūt, kokios yra svarbios šios technologijos. Galbūt papildomas klausimas? Ačiū labai už šį atsakymą. Jeigu leistumėte, užduosiu ir papildomą klausimą. Jų, jūsų tautietis mūsų frakcijoje priminė arba atkreipė mano dėmesį į tai, į mažasias vidinės įmonės, kadangi sparčiuosiuose tinkluose MVI ar atstovaujamos tik tai 10 procentų. Taigi kaip apsaugsta mažasias įmonės nuo didžiųjų, kurias paprasčiausiai kartais praryja mažasias. Mano arkliukas. Tai, ką jūs pasakėte. Aš juk dar iki šiol tebesu atsakinga už konkurencijos politiką, už valstybės pagalbą. Taigi visais atvejais Aš e, domėdavausi MVI interesais, kadangi jos sudaro beveik 100 procentų visų įmonių Europoje, 29 procentus. Taigi faktiškai mažos vidutinės įmonės sukuria darbo vietas, ne vyriausybės, ne kas kita. Esant tokiai situacijai, turime rimtai žvelgti į MVI, bet vien to nepakanka egzistuoja specialios gairės skirtos MVI ir manau, kad įvairius klausimus tarpusavį galima susijęti ir, pavyzdžiui, teikti valstybės pagalbą įdėgiant plačiai juos internetą. Pradėjus eiti naujasias pareigas, aš norėčiau ne tik skatinti MVI išnaudoti galimybės, norėčiau skatinti ir mokslinius tyrimus, kad mokslinio tyrimo plotmėje būtų daugiau dėmesio skiriama MVI. Mes gerai žinome įvairius pasakojimus apie tai, kaip kažkoks jaunas vaikinas garaže padarė įspūdingą atradimą, sukūrė įspūdingą produktą. Aišku, būtų gerai, kad ne tik vaikinai tokius atradimus darytų, bet ir merginos. Taigi manau, kad turime pasistengti, kad ir jų išradimai taptų galų gale konkrečiais produktais. Taigi aš visaverčiais partneriais laikysiu MVI, Taip pat e, skatins jų vaidmenį mokslinio tyrimo technologijų plėtros e, kontekste. Taip pat skatinsiu ir jas nemegoti, išnaudoti egzistuojančias galimybės. Kolega Bontis. Kolega Bontis. Kitas klausimas. Pone Krioso, Norėčiau olandų kalbą šį klausimą užduoti jūsų gimtają kalbą. Tikriausiai patiks jums tai. Pirmiausia, aišku, noriu pasveikinti su tuo, ką jūs pasakėte, su jūsų prisistatymu, o mano klausimas susijęs su vidaus rinka. Europoje vidaus rinka dar nėra užbaigta, bent jau ne visose sritise. Vokietija, pavyzdžiui, gina Vokietijos įmonės, Prancūzija saugo prancūzų įmonės, be abejo, Dėl to sunkumų kyla kaimynams, pavyzdžiui, Olandų įmonėms. Tai pasakytina pirmiausia apie tas įmonės, kurios veikia telekomunikacijos srityje. Todėl mano klausimas jums, kokių veiksmų imsitės, kad užtikrinsite šansų lygybę, vienodas galimybės telekomunikacijų srities įmonėms. Manau, kad galvojant apie laisvę, reikėtų žiūrėti ir vienodas galimybės. Taigi, ką darysite, kad tokia galimybė atsirastų? Ačiū, didžiai gerbiamas deputate. Noriu dar kartą aiškiai pabrėžti ir jūsų klausimas demonstruoja, jog negalima apsiriboti vien gražiai žodžiais, deklaracijomis apie rinką, apie rinką be sienų, tačiau svarbu žodžius paremti ir konkrečiais darbais, kad rinka iš tikrųjų atsirastų bei funkcionuotų. Net nebejoju, ko gero visi mes su tuo galime sutikti. Visi galime sutikti, kad dar ne visi tikslai yra pasiekti. Ko gero, aš būčiau pati paskutinė, kuri neiktų, kad jau viskas padaryta. Tačiau aš nesu tokia optimistė kaip jūs. Aš galvoju čia ne vien apie telekomunikacijas, aš bendriau bandau žvelgti į visą vidaus rinką, į situaciją joje. Pagal savo likščiolinės pareigas As, aš pastebėjau štai ką. Kai yra ekonomikos nuosmukis, atsiranda ir protekcionizmo tendencijų. Ta mes ir pastebėjome. Tačiau tais atvejais, kai mes matome protekcionizmo apraiškas ir kai imamės veiksmų, dažniausiai į mūsų veiksmus sulaukiama teigiamo atsako. Dažnai Yra juk visiems žinoma, kad Europos komisija negali veikti prieš Europos sutartis. Jūs kalbėjote apie telekomunikacijas. Taigi šioje srityje iš tikrųjų galiu pasakyti, kad e, liberalizavimas telekomunikacijų srityje leido pasiekti didžiulės pažangos. Kai kuriuose valstybėse narėse toks rinkos liberalizavimas dar nėra užbaigtas, dar ne visur užtikrintos vienos galimybės. Jūs teirautės, o kągi aš ketinu daryti? Aš ketinu labai atidžiai stebėti, kas vyksta, kas dedasi Europoje. Nebūtinai imsiuosi veiksmų, jeigu kažkas pradės kūstis, neva yra pažydimas jų teisės. Aš imsiuosi veiksmų, vadovaudamasi faktai, faktais, tvirtais faktais ir jų surinkusi, juos turėdama galvosiu, ką daryti. Taip pat susisieksiu su atitinkamus įmonėmis bei valstybės šalimis, užtikrinsiu, kad tikrai būtų laikomas egzistuojančių taisyklių. Galbūt papildomas klausimas? Na, įdaug lygiai tai žinai. Ne, ačiū. Mane tenkina atsakymas. Nėra papildomo klausimo. Ponas Riubigas, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė, didžiai ponė, gerbė ponė komisarė. Džiaugiuosi, kad mes galime per šios klausimus šį beitą išsiaiškinti Koks yra jūsų nuomonė skirtumas, vertinant, kaip už konkurenciją atsakinga komisarė ir už skaitmeninio darbuotoją atsakinga komisarė vertintų tarptinklinį ryšį, roamingą? Pavyzdžiui, duomenų roamingo reglamente yra nusakytos kainos. Vienas megabatas gali kainuoti maksimaliai vieną eurą. Taip yra nustatyta. Tačiau mano gimtojo šalyje bent jau mažminėje priekyboje už vieną megabaitą mokama tik tai vienas centas. Ir jeigu aš iš Austrijos duomenys siunčiu į Belgiją, moko 13,9 euro už tą pačią paslaugą. Tai vienur vienas centas, pagal reglamentą vienas euras, o kitose šalise 13 ir daugiau eurų. Dabar telefonija. Man atrodo, kad daugelis operatorių ne visai laikosi maksimalios kainos 0,52 euro. Pas mus, pavyzdžiui, kaina yra 4 centai, o pagal reglamentą 52 centai. Taigi vėlgi, kaip jūs suderinsite savo likšinę funkciją kaip konkurencijos komisarė dabar su jūsų funkcija kaip skaitminės darbuotvarkės komisarė? Um, hope, hope, uh, Labai tikiuosi, kad aš veiksiu nuosekliai. Ir mano tolesnė veikla nesiskris nuo to, ką aš dariau anksčiau, nes antraip atsidurtume keblioje padėtyje. Pone pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti parlamento nariui, kuris labai gerai išmano tarp tinklinio ryšio reikalus, nes pats rengia pranešimą šią temą ir man yra pateikęs tada tam tikros informacijos, kuri parodė, jog ne viską esame padarę. Iš tiesų, pasiekėme daug. Ir galime padėkoti komisijos nariai Reding ir Europos parlamentui 2007-2009 metais. Per tuos dviejus metus padaryta daug. Bet tikrasis darbas dar laukia. Ir reikės imtis veiksmų. Ir tose sritise, kurias paminėjo ponas Rubik. Idealu būtų, jeigu Europos tarptinklinis ryšys apriektų visą Europą ir nebūtų jokių sienų. Bet taip nėra, todėl turime galvoti apie ambicingus tikslus. Vartotojui ir telekomunikacijų rinkai iš esmės vidaus sienos turėtų daryti labai labai menką poveikį, jei apskritai toks poveikis turėtų būti. Bet mes turime palaukti dabar atliekamo tyrimo rezultatų ir juos išanalizuoti, kad galėtume tiksliai apibrėžti esamas problemas. Ir jeigu tikrai pasitvirtins duomenis, kokie buvo pasakyti, o jūs patvirtinsite mane, tai imsios veiksmų. Papildomas klausimas. Ar tai reiškia, kad planuojate pasiūlyti Roamingas 3 reglamentą? Ar paliekate šią funkciją Europos reguliavimo institucijoms? That... Sprendimai, kuriuos jūs priimate dėl telekomo dokumentų paketo, įrodė, kad šios ryties reglamentavimas yra naujas dalykas. Dabar prie mūsų Lisabonos sutartė parlamento galios šioje srityje išsiplėtė. Ir aš manau, jūs galėsite veikti. Bet pirmiausia, reikėtų kartu su parlamentu kalbėti su nacionaliniais reguliuotojais. Nebejotinai bus rengiama tarpinė ataskaita šią vasarą po metų pasirodys galutinė ataskaita ir tada tikėkime bus įmanoma padaryti labai konkrečias išvadas. Iš savo pusės noriu aiškiai pasakyti, kad mano kompetencijos sričiai nepriklausytų tarsi tarptinklinio ryšio reglamentavimas, nes šioje srityje pati rinka turėtų viską sureguliuoti, bet taip nėra dabar. Toliau klausimą pateiks ponia Ulfskog. Ačiū, ponia kandidatė. Matau, kad didelį klaustuką, kaip e, segę esate prisistegusi prie kostiumėlio. Nežinau, kaip suprasti, ko gero mes klausimus uždavinėjame jums, o jūs atsakinėjate. Taigi ir aš norėčiau pakalbėti apie svarbę temą tinklo neutralumą. Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas. Europos komisija, pirmiausia parlamento, pirmiausia ponios Trotmano iniciatyva, pradėjo peržiūrą. Ir aš pagidaučiau, kad jūs paaiškintumėte, kokiu rezultatu per, pasiekta per likščiulinę peržiūrą arba įvertinimą. Kaip žinia, komisija yra pateikusi apmąstymo dokumentą skirtą tinklo neutralumui. Tam tikri šaltiniai nurodo, ne va šis dokumentas labai neaiškus ir klaidus. Galbūt pakomentuokite, prašom easiest... Lengviausia jūsų klausimo dalis tai yra klausimas apie mano sagę. Iš tiesų aš ją tikslingai pasirinkau. Tai gal simbolizuoja mano siekį, kaip galima geriau ir tiksliau atsakyti į jūsų užduodamus klausimus. Aišku, aš nežinau, kokia bus šių klausimų baigtis. Taigi tiek apie sagę. O dėl tarpinės ataskaitos, tai pirmiausia norėčiau pasakyti, kad nežinau, kokios padarytos galutinės išvados. Nes, aišku, aš esu susipažinusi savo kompetencijos ribose. Bet nebejotinai didžiausias arba turėtų tekti rinkos dalyvių konkurencingumo stiprinimui ir tai padėtų užtikrinti tinklo neutralumą, nes kitaip mes prarasime tas galimybės, apie kurias aš kalbėjau, atsakydama parlamento nariui Lambert. Taigi tinklo neutralumas yra absoliučiai būtina sąlyga ir kitų kelių neturėtume žengti. Galbūt papildomas klausimas. Ačiū pirmiausia už atsakymą. Tačiau ar nebus taip, kad e, esant neiškumui dėl šio dokumento, tinklo neutralumas bus skirtingai suprantamas. Taigi jūs pateikite apibriežtę, kas jūsų galva yra tas tinklo neutralumas. For me. Mano galva, tinklo neutralumas. Aš gerai suprantu, ką jūs, ko jūs klausėte, nes kartais iš tiesų labai skirtingai tinklo neutralumas yra aiškinamas ir suprantamas. Taigi, kai kalbame apie tinklo neutralumą, pirmiausia turime galvoti štai apie ką. Ar interneto tvarkytojai ir stočių turėtojai turi teisę reglamentuoti ir reguliuoti internete talpinama turinį. Galiu vienareikšmiškai atsakyti, ne, taip neturi būti. Toks reguliavimas turinio yra įmanomas tik tada, kai klausimas siejasi su saugumo klausimais ar kitais klausimais, kurių sąrašas egzistuoja. Bet kitaip negalėtų būti. Ačiū toliau ponas Hetmak. Ačiū, ponia pirmininkė. Vienas iš svarbiausių ir problematiškiausių dalykų, su kuriuo, kuriuos teks spręsti kitais metais, tai yra skaitmeniniai dividendai, skaitmeninė takoskira. skira Ir šis klausimas susijęs su įvairiomis informacijos ir ryšių technologijomis. Todėl noriu jūsų paklausti, kokiu veiksmu ketinate imtis skaitmeninės takos dividendo ir radio dažnio spektro sritise, nes egzistuoja tam tikra takoskira. O šį klausimą skaitmeninio dividendo reikia spręsti, jeigu norime užtikrinti prieigą Europoje. Atsakymas. Kai kalbame apie skaitmeninį dividendą, radio dažnių spektrą, tai šioje srityje egzistuoja labai daug galimybių. Ir viena iš galimybių - tai pakeisti sistemą, pereiti nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos. Ir yra kitų galimybių kurti inovacinius produktus. Mesgi iš savo pusės turime imtis priemonių ir kurti priemonės, kurios skatintų pereiti prie skaitmeninių priemonių. Kita vertus, reikalingas ir suderinamumas kiek tai įmanoma. Nes jeigu valstybės narės kiekviena veiks savo teritorijoje ir veiks skirtingai, mes nesugebėsime pasiekti savo tikslo. Jeigu kalbame apie šios ryties politiką, tai pirmiausiai turi būti labiau kokybiška, turėtume užtikrinti didesnę pasirinkimo galimybę. Ir leiskite man paminėti porą aspektų. Komisija prašo valstybių narių, kad ji, kad jos sutvarkytų viską pereimui prie skaitmeninių technologijų ir kad tas pereimas būtų baigtas iki 2010 metų. Kitas dalykas, kad reikia imti suderintų veiksmų ir pirmiausiai tai turi padaryti nacionalinės institucijos, kad būtų užtikrinta prieiga ir kad būtų suderintos techninės sąlygos tais atvejais, kai valstybė narė priima sprendimą atverti 800 MHz plačiai juosti ryšio tinklą. Nebijotinai nacionalinės institucijos turi priimti tokį sprendimą, tinklas turi būti atviras ir jos turi skatinti inovacinės technologijas. Tai yra vienas iš iššūkių. Papildomas klausimas, ponas Hockmark. Jūs gerai atsakėte, bet aš norėčiau pažymėti, kad aš klausiau, kaip jūs spręsite radio dažnių skirstimo problemą. Nes yra įprastiniai vartotojai radio dažnių ir atsiranda vis naujų vartotojų, vis naujų naudotojų. Kaip, kokios politikos jūs laikysitės skirstimo srityje? Be to, Tai labai svarbu norint sukurti bendrą skaitmeninę elektroninės erdvės rinką Europoje. Ir būtent radio dažnių spektras, tas skaitmeninis dividendas, užtikrins, kad mes galėsime naudotas technologijomis nekliudomai per sienas. Atsakymas. Šiuo atveju trys dalykai yra labai svarbus. Bus rengtas, surinktas aukščiausio lygio susitikimas kartu su komisija ir parlamentu bei taryba. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Antra, po to aukščiausio lygio susitikimo reikės parengti radio dažnių spektro programą, grindžiamą ilgalaikės perspektyvos metodų. Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad egzistuoja skirtumai, bet nereikia pamiršti ir tinklo neutralumo, neutralumo klausimo, nes tink, tinklo neutralumas taip pat reiškia, kad ir su senbuvėmis, ir su naujomis įmonėmis ar naudotais reikia elgtis vienodai, lygiai verčiai. Galiausiai tai leis priimti tinkamus sprendimus ir padaryti tinkamas išvadas, o tai labai svarbu, nes labai svarbu tokių dalykų netaisyti ateityje. Ačiū. Toliau kolegė Tika užduos klausimą. Ačiū. Pone komisijos narė. Aš tikiu, kad jūsų klaustuko formos sagė taip pat simbolizuoja ir dialogą. Ir tarp mūsų dabar vyksta toks dialogas. O mano klausimas būtų toks. Elektroninės erdvės rinkos reikalauja, kad būtų labai veiksmingai bendradarbiaujama. Paslaugų direktyvoje sakoma, kad 2010 m. sausai visi paslaugų tiekėjai turi turėti prieigą prie atitinkamos reikalingos informacijos, kad turi prieiga būti užtikrinama per vieną centrinį prisijungimo punktą. Tačiau šio tikslo dėje nepavyko dar pasiekti dėl biurokratinių ir teisinių kličių, nes dar nėra to skaitmeninio sertifikato, kuris leistų dalyvauti skaitmeniniuose aukcionuose. Taigi, kai kalbame apie skaitmeninę programą, ką jūs ketinate šioje srityje nuveikti, kaip ketinate skatinti Europos konkurencingumą šioje srityje, nes tai svarbu, kuriant žinių visuomenę, kaip ketinate užtikrinti, kad bus plačiai diegiamos įvairaus tipo elektroninės paslaugos? Atsakymas. Taip, iš tiesų, darbų grafiko nėra laikomasi. Situacija kiek kitokia negu buvo galvota, bet tai nereiškia, kad mes turime atsisakyti savo numatyto kelio. Ir darbų grafike numatytų darbų, bet kurių atveju paslaugų teikėjai turi turėti lygias galimybės. Tačiau mums reikia ne tik paslaugų teikėjų, bet reikia ir tų, kurie užtikrina technologinės galimybės paslaugų, reikalingas paslaugų teikėjams. O jeigu, aišku, mes negalime pasiekti norimo rezultato, tai pirmiausiai mes turime šios dalykus svarsyti su nacionaliniais reguliuotojais. Ačiū. Kitas klausimas. Papildomas klausimas, ponė Tiko. Ačiū. Ar aš turėčiau suprasti jūsų pasakymą, kad 2010 metų darbų grafikas bus tęsiamas, numatant jau labiau ambicingus tikslus? Taip pat norėčiau paminėti ir komunikatą dėl infrastruktūros plėtotės, kurios, kuriame kalbama apie ryšių saugumą, apie jų apsaugą, užtikrintą galimybę prieigos, uh, ir informacinės visuomenės kūrimą. Praėjusiais metais 40 procentų europiečių nepasinaudojo internetu, o 46 procentai namų ūkių neturėjo prieigos prie interneto. Ką jūs ketinate daryti, kad būtų užtikrintas šimtaprocentinis plačiajuosio ryšio įdėgymas ir šimtaprocentinė prieiga prie jo, taip pat kaip jūs ketinate tai užtikrinti žmonėms turintiems negalę? Jūs uždavėte keturis klausimus. Pabandysiu atsakyti į pirmą. Taip, 2010 metų darbai bus tiesiami. Toliau, kodėl ne visi naudojasi esamomis galimybėmis? Aš būtent kalbu apie tai, kad ne šimtų procentų yra naudojamasi. Jūs pati pateikėte skaičius. Du dalykai galėtų pakeisti esamą padėtį, nes pirmiausia, šiuo metu nepasitikėjimo klausimas labai aštrus, kitas dalykas e, – technologinės prieigos. Jeigu mes kalbame apie finansinės paslaugas, tai jos tikrai turi būti saugios, turi būti užtikrinta, kad nebus piknaudžiaujama asmeninio pobūdžio informacija. Mes taip pat neturime pamiršti, kad be pasitikėjimų, kad pasitikėjimas apskritai nieko nereiškia nes yra žmonių, kurie nepasitikė. Todėl pirmoji mūsų pareiga informuota piliečius. Ir tam mes turime skirti kur kas daugiau dėmesio, turiu galvoje ir Europinės institucijas, ir valstybės narės bet nebejotinai pirmiausia sąlyga tai yra šimtaprocentinis plačiajuostis ryšys, o tada jau galime kalbėti apie šimtaprocentinę prieigą prie jo. Deja, tokios prieigos ir tokio tinklo dar dažnai nėra kaimo vietovėse ir mes turime į tai atsižvelgti ir aš manau, kad šioje srityje galima panaudoti ir valstybės pagalbą, kad toks plačiajuostis ryšys visur atsirastų. O dėl neįgaliųjų, tai galiu patikinti jūs, kad nebejotinai jie yra mano dėmesio dar ir darbų sąraše. Gerbėmiai kolegos, norėčiau, kad kalbėtumėte trumpiau, nes mes iki mums skirto laiko pabaigos nesugebėsime iš, užduoti visų klausimų ir išklausyti atsakymų į juos. Toliau, ponas Kančian. Paskirtoji komisijos narė, jums tenka labai svarbus uždavinys. Tvarus, tausus vystimasis. Tai turi užtikrinti sėkmingą kovą su klastotėmis ir sukčiavimu, bet taip pat reikia nemažiau užtikrinti ir duomenų apsaugą. Norėčiau pakalbėti apie autorių teisų apsaugą. Kai mes kalbame apie knygų ir e, kitų kūrinių skaitmeninimą, neišvengiamai kyla autorių teisų klausimas. Deja, anksčiau ši problema buvo vangiai sprendžiama ir jeigu palyginsime, kas nuveikta mūsųse su JAV, tai pamatysime, kad bent jau teisės rytyje Amerika yra kur kas dėliau pažengusi. Taigi, ar neketinama tobulinti mūsų teisinės normas, kad jos bent jau neatsiliktų nuo JAV ir kaip yra su tomis šimtimis, kurios leidžia plačiau skleisti sukurtą produktą, turiu galvoje mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Atsakymas. Viena iš labai svarbių komisijos politikos sričių yra autorių teisų apsauga. Jis susijusi ir su piratavimu. Šie dalykai sudaro užburtą ratą ir labai yra sudėtinga imtis Europos lygių priemonių, kurios padėtų kovoti su piratavimu. Tie, kurie sukuria kūrybinį turinį, privalo būti tikri, jog jų teisės bus užtikrintos ir už jų gaminį jie gaus tinkamą atlygį. Bet labai sudėtinga rasti tuos būdus, kurie leistų mums veikti taip, kaip mes turime veikti ir kurie leistų mums besąlygiškai apsaugoti autorių teisės, o tai labai svarbu. Ir mūsų visuomenėms, ir patiems autoriams. Komisija ir toliau ketina stebėti, kokiu iniciatyvu imasi ir imsis valstybės narės, nebejotinai. Mes taip pat turime nepamiršti, kad veikti reikia kartu. Paskirtasis komisijos narys Mišelis Barnie taip pat sakęs yra, kad įdomina, kaip galima būtų spręsti šias problemas, todėl mes, manau, drauge ieškosime galimų sprendimo būtų. Ir dar, kadangi mes neįsprendžiame problemų iš esmės, tai jas teks spręsti sąsąjo su visomis kitomis problemomis. Papildomas klausimas. Labai trumpai, ponia pirmininkė. Esu patenkintas atsakymu, bet norėčiau perspėti paskirtąją komisijos narę, kad reikia nepamiršti laiko terminų. Laikas čia svarbiaus faktorius. Ir tikrai reikėtų e, leisti naudoti technologijas tam, kad visi, net ir tie, kurie negali skaityti, galėtų susipažinti su skaitmeniniu tam tikrų kūrinių turiniu. Atsakymas, aš tikrai pasistengsiu tą padaryti. Reply, Jūsų raštiškame atsakymė minėjote, kad IRT yra taip pat svarbios, kalbant apie senėjančios visuomenės ir klimato kaitos iššūkius. Yra įvairiausių kontrolės sistemų, kurios gali padėti sumažinti elektros suvartojimą tokiuose sektoriuose kaip statybinis, transporto, logistika ir elektros energijos tiekimas. E, ką jūsų nuomonė jūs galite padaryti, kad tokios technologijos būtų inkorporuotos ir pradėtos naudoti kasdien? kasdienėme gyvenime. E, pirmiausia, reikia kalbėti apie komunikavimą, apie žmonių informavimą. Aš kartais e, manau, kad jeigu mes nepasinaudosime šią progą įtraukti visų suinteresuotųjų šalių į šį žaidimą, į šį darbą, mes e, sulauksime daug prastesnių rezultatų. Iš tikrųjų egzistuoja daug kūrybingo potencialo, yra labai didelis susidomėjimas ir didelis noras dalyvauti. Taigi praneškime žmonėms, kas vyksta, komunikuokime. Ir būtent tai bandžiau daryti, būdama atsakinga už konkurenciją. Ir žinau, kad šioje srityje tai gali tapti net didesnių iššūkių, bet šis portfelis yra susijęs su komunikavimu, su komunikacijomis, taigi pasinaudokime tuo. Thank you. Papildomas klausimas? E, vienas konkretus klausimas. E, globalios pozicionavimo technologijos e, jau veikia, bet nei vienas Europoje esantis skubios pagalbos centras negali lokalizuoti į nelaimę patekusių piliečių. Ar turite kokį nors minčių ar planą, kad užtikrintumėte, jog būtų pasinaudota visomis esamomis technologijomis 112 pagalbos centro darbe, kurios galėtų padėti iš, išgelbėti gyvenimus? Na taip, iš tikrųjų, dabar jau ačiū Dievui, šiuose projektuose dalyvauja visos valstybės narės, e, yra imtasi puikių iniciatyvų, kalbant apie tą 112 pagalbos skambučių centrą. Čia vėlgi reikia kalbėti apie komunikavimą, apie visų galimybių, e, informavimą apie visas galimybės. Tačiau čia jau priklauso nuo pačių valstybių narių, kaip jos pasinaudoja galimybę dalyvauti ir priklausyti šiam dideliam ir svarbiam projektui. Mes taip pat turime atsižvelgti, kad ši, šis projektas padeda išgelbėti labai daug gyvybių. Herzlichen Dank, Herr Cukalas. Ačiū. Dabar ponas Cukalas. Να σας καλησπερίσω ερήτημος κυρία και να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Sveiki atvykę į Europos parlamentą, aš sėdžiu štai čia. Trys kolegos kalbėjo apie tinklo neutralumą. Aš norėčiau pabandyti viską apibendrinti ir užduoti štai kokį klausimą. Visų pirma, jūs esate pasiryžusi įsipareigoti ginti tinklo neutralią prigimti, neutralų pobūdį. Kokius, kokių veiksmų imtumėtės, siekdama užtikrinti, kad neutrali, neutralumas atviro tinklo, kurio naudoja norisi e, Europos piliečiai būtų taptų realybę. Jūs taip pat kalbėjote apie įvairiausias e, intervencijas, e, kalbant apie VOIP protokolą, nes yra imamasi veiksmų siekiančių užkirsti kelią, kad jis būtų plačiau įdėktas. Taigi, kokių priemonių šią linkme ketinate imtis? Ačiū. Vėlgi, kartu su valstybėmis narėmis ir nacionaliniais reglament, reguliuotojais darysime šį darbą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad kalbant apie tinklo neutralumą, negalime uh, kalbėti atskirai apie VOIP, nes uh, čia kalbame apie tos pačios infrastruktūros naudojimą. Ir būtent todėl mums reikia imtis veiksmų ir priversti Ir čia vėlgi norėčiau grįžti prie ankstesnio savo atsakymo, ponai Ulskov, kad yra skirtumas tarp komercinio požiūrio, kuris siekia neleisti, kad tai yra prieš, tokiu būdu yra pažeidžiamos taisyklės. Taigi esu visiškai tikra, kad kartu galime viską padaryti, tačiau reikia būti aktyviems, stebėti situaciją ir mm, atitinkamus žaidėjus informuoti, kad tai yra rimtas dalykas. Ar manote, kad, inter, kad interneto neutralumas taip pat turėtų būti privaloma sąlyga naujiesiams telekomunikacijų tikslams, ypač tiems, kurie, kurie patiria naudos iš skaitmeninio dividendo. E, iš esmės, manau, kad mums reikia laikytis pagrindinio principo, būtent tinklo neutralumo. Ta principą reikia taikyti ir naujai atsirandantiems e, reiškiniams, technologijoms. Tiek, kiek žinome dabar, jis yra taikomas visur. Danke sehr, Herr Kalfin. Da, ačiū labai dabar ponas Kalfin. Ačiū, pirmininkė, hmm, paskirtoji komisarė. E, kibernetinis saugumas tampa vis svarbesnis. Besiplėtojant internetiniams technologijoms taip pat didėja e, rizika vartotojams, e, kurie naudojasi informacijos ryšių technologijomis. E, kibernetinis saugumas turi būti skaidriai reguliuojamas ir Europos Sąjunga turėtų siekti tinkamos pusiausviros tarp kibernetinio saugumo ir taip pat vartotojų teisų apsaugos. Kartais vyriausybės e, jas pažeidžia. Ir kokios pozicijos laikytumėtės savo darbe šiuo klausimu? Ar bus, būtumėte e, pasirengusi įsteigti kibernetinio saugumo reguliuotojo poziciją? Tai buvo padaryta JAV. Ir ar esate pasiruošusi padaryti viską, ką galite, kad ES pasivytų tarptautinius, tarp, tarp, pasivytų kitus pasaulio žaidėjus? Taip, aš e, esu labai susidomėjusi tuo, ką jūs sakėte. Būtina užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama situacija, e, kad nusikalteliai nepasinaudotų e, tomis galimybėmis, taip pat, kad nebūtų pažeistos žmogaus teisės. Šį rytą viename laikraštyje skaičiau kaip tik apie kibernetinius nusikaltimus kai vieno didelio banko klientai susilaukia elektroninių laiškų, kad sakančių, kad jų bankas, kad, kad tas laiškas yra iš jų banko ir jame buvo sakoma, kad reikia keisti slaptą žodį ir tada e, buvo duodama nuoroda į e, falsifikuotą tinklalapį ir tokiu būdu nusikalteliai gaudavo visus jūsų duomenis, jūsų slapta, esantį slaptažodį ir taip toliau. Taigi jų, žmonės mane, kad e, tą žinutę atsiuntė jų bankas ir tokiu būdu pakliuvo į spastus. Dabar tikrai yra nemažai nuo to nukentėjusių žmonių. Ir man kelia nerima tokio tipo išpoliai netgi žinau, kad egzistuoja juodoji rinka, kur įsilaužėliai ir nusikaltėliai gali gauti įvairiausių virusų, kreditinių kortelių, in, data, informacijos, slaptažodžių ir taip toliau. Ir daug, buvo nustatyti. 2008 metais daugiau nei vienas milijonas panašių virusų. Taigi e, nuostoliai patiriami nuo tokių kibernetinių nusikaltimų tikrai labai didėja. Šie nusikaltimai ne nėra nacionalinio, bet greičiau tarptautinio pobūdžio ir todėl mm, jūsų pastebėjimas, kad reikia bendradarbiauti šioje srityje yra labai teisingas. Mes kaip tik siekiame tai daryti. Vienas iš mano prioritetų, kalbant apie skaitmeninę darbo tvarkę, ir būtų tai, kad Europa būtų saugiausia vieta pasaulyje interneto vartotojams. Ir taip pat e, tikiuosi, kad jūs paklausite dar papildomą klausimą, kad galėčiau toliau tęsti. Nachfrage. Thank you. I'll make that for you, madam. Papildomas klausimas jums, ponė. Norėčiau grįžti prie e, kibernetinio saugumo koordinatoriaus klausimo, kai kuriuose šalise ši pozicija vadinama kitaip. Uh, Tačiau tai yra žmonės, kurie atsakingi už tai, kad stebėtų, kas vyksta, kokia situacija, kokių priemonių galima būtų imtis e, užtikrinant e, saugumą. Ir čia vėl turime kalbėti apie tarptautinį bendradarbiavimą. Taigi dar vienas klausimas, ar jūs būtumėte pasirengusi pasisakyti už tokią, tokį postą Europos Sąjungoje. Taip pat e, kaip dėl duomenų sulaikymo direktyvos. Pavyzdžiui, dabar Bulgarijoje policija turi neribotą prieigą prie bet, kokių, bet kokios informacijos, mobilių telefonų informacijos ir kitaip. Taigi, kaip jūs ketinate pasiekti to, tos pusiausviros, užtikrinti kibernetinį saugumą, bet nesikišti per daug į privatumą? Jūsų išsakyta mintis būtent apie duomenų apsaugos direktyvą Tai yra komisarės Reding e, atsakomybė. Ji turės atsak... peržiūrėti šią direktyvą, atsižvelgdama į jūsų minėtus aspektus, apie kuriuos ir aš kalbėjau. Manau, kad yra be galo svarbu, jog mes labai mm, aiškiai viską apibrieštume, neeikvotume laiko ir kartu dirbtume, spręsdami šios klausimus. Ir Turime tiek e, visuome, visuomenę įtraukti į šį procesą, tiek, e, tiek, tiek privačius, tiek valstybinius žaidėjus. Ir aš norėčiau pasiūlyti plataus pobūdžio strategiją, kuri padėtų sustiprinti ES e, kibernetinio saugumo apsaugą ir taip pat įtraukiant ir MSA. Dabar ponas Vis. Ačiū, ačiū, kad atvykote pas mus šią popietę, komisarė. Deja, kompiuteriai ne visada pateisina žmonių lūkesčius, kalbant apie rinkos dereguliavimą. Nuosmukis privertė žmonės galvoti apie trumpalaikę gražą, investicijos sumažėjo, kai kurios sritis nėra patrauklios dėl to, kad ten mažai gyventojų ar geografiškai nepatogioje vietoje yra. Atsižvelgianti visą tai ir atsižvelgianti bendrijos gairės e, valstybės pagalbos tai, taisyklės. Ar manote, kad naujos kartos technologijos padėtų padidinti konkurencingumą ir pakeisti Europos gamybos modelį. Kokių priemonių jūs, komisarė, imtumėtės mm, siekdama in, įtraukti, inkorporuoti naujos kartos tinklus ir taip pat, taip pat ir į naujus projektus, kuriuos dar turite patvirtinti. Atsakymas. Visų pirma, tos kaimo vietovės kuriomis netaip labai domisi privatus investuotojai, taip pagal tas valstybės pagalbos gairias gali pasinaudoti tokią galimybę. Vėlgi, praėjusiais ar dar prieš tai buvusiais metais komisija ėmėsi tokios iniciatyvos. Iš tikrųjų, lėšų buvo, tačiau buvau šiek tiek nustebinta, kad ne visos valstybės narės pasinaudojo e, progą gauti finansavimą tokiems skaitmeninio ir plačios ryšio srities projektams. E, iš kitos pusės, e, tos, tose sektoriuose, tose vietovėse, kur, kuriomis domisi investuotojai, Čia aš tikrai žinau ir jau anksčiau minėjau, kad visų suinteresuotųjų šalių pritraukimas prie dėrybų stalo iš tikrųjų būtų naudingas visiems. Ir tiek sen, rinkos senbuviai, tiek uh, naujieji atėjusios įmonės padeda išlaikyti tą rinką gyvybingą, taip pat e, padeda išlaikyti skaidrumą. Ir būtent e, tos, tos įmonės sako, taip, jūs galite mus skatinti investuoti, bet kokie yra jūsų ateities planai? Ar jūs e, suteiksite mums ar jūs e, teisiškai reglamentuosite šią sritį. Taigi svarbu susėsti kartu ir viską išsiaiškinti, visą situaciją išsiaiškinti kartu. Papildomas klausimas. Ačiū pirmininkė. E, ankstesnis e, Europos patentų biuro atstovas sakė, kad diskusijos dėl programinės įrangos ir patentų direktyvos nebūtų įvykusios, jeigu būtų vieninga ir nuosekli teisinė sistema, kuri panaikintų įvairiausius nacionalinius skirtumus tarp kriterijų. Taip žinote, kad farmacijos sektorius net paremė minti, kad reikia sukurti Europos patentų teismą. Ar jūs pritarėte tokiai patentų biuro e, vadovo pozicijai. Ar manote, kad e, mums reikėtų kokio nors e, patentų teismo prieš įsigaliojant naujai direktyvai? Ačiū. Tai yra iš tikrųjų įdomus klausimas, nes visų pirma, na, tai jis iš, nelabai priklauso mano portfeliui, tačiau uh, Taip pat norėčiau pasakyti, kad patentų biuras puikiai dirba ir mes turėtume atsižvelgti į tai, kad praktikoje reikia bandyti būti labai aiškiems, kalbant apie programinę įrangą ir patentus. Jei taip ir yra, tai aš pasisakau už. Žinote, kad saveikumas buvo nemaža problema ir su Microsoft. Ir praėjusią savaitę pavyko pasiekti susitarimo. Saveikumas yra daug naudingesnis vartotojams, konkurencijai ir bendrai visam ūkiui. Jeigu ir toliau lieka e, neiškumų, kalbant apie tai, kokių standartų reikėtų laikytis šioje srityje, na, galima mąstyti įvairiai, tačiau čia noriu, nenoriu mm, užbėgti įvykiams už akių, prie šios diskusijos dar reikės sugrįžti, mm, reikės aptarti dar programinės įrangos patentų klausimą ir aš taip pat susidomėjusi lauksiu informacijos ir iš jūsų. Ačiū dabar kultūros komiteto norėjai. Sveikinu juos bei sutikiu žodį pirmininkiai Doris Pak. Pone kandidatė, jau ne vienerius metus kultūros komitetas pageidauja specifinio europinio reglamentavimo taikomo dualiam radijui. Manome, kad tai yra geriausia galimybė užtikrinti nuomonės įvairovę, žodžio laisvę. Tam reikia valstybinio radio bei televizijos, kuris būtų neutralus e, technologinė prasme bei teiktų savo paslaugas. Tai kaip jūs suprantate subalansuotą tą dviejopą dualinę sistemą ir kokį vaidmenį čia gali vadinti visuomeniniai transliuotojai? Klara frage, klara antwort. Tikiuosi aiškus klausimas, sulauksime aiškus atsakymo. <laughs> It, it very... Klausimas be abejo aiškus. Mes gerai suprantame, priklausome nuo visuomeninio transliuotojo, nuo jo pobūdžio. Ko gero reikia pirmą apsispręsti dėl principo, kad principai būtų vienodi, o jau detalės gali būti reglamentuojamas atskirai. Bet šiaip turime priimti labai aiškę kaip dieną apibriežti, kas yra visuomeninis transliuotojas. Kitu atveju jokių konkrečių rezultatų nepasieksime. Spręsdami konkurencijos klausimus, praeitie mes, ko gero, pasiekėme tokių rezultatų, kurie užtikrina įvairovę, tai jums, ko gero, tinka. Įvairovė labai aktualus klausimas. Vienas iš tų klausimų, kurie yra mums labai artimi. Tuo pat metu, nepaisant įvairovės, užtikriname ir konkurencingą rinką. Galų galia juk pats vartotojas turi galėti apsispręsti, kas jam patinka, koks paslaugos teikėjas. Norėčiau užduoti ir antrą klausimą. Junktinių tautų, UNESCO atsiprašau, konvencija. Prisimenu, kad šiuo klausimu jūs laikytės kitos nuomonės negu daugelis Barozo komisijos narių. Jūs buvote prieš šios komisijos privalomumą. Ar persigalvojote ar pakeitė savo nuomonę, ar nematė, kad ši konvencija yra kaip tik toks instrumentas, kurio dėka Europoje galėtume paremti kultūrą bei žiniasklaidos įvairovę. That... Kažin ar buvo toks balsų netolygus pasiskirstimas komisijoje, galbūt mes vėliau apie tai pakalbėsime. Dabar konkrečiai apie mano būsimas pareigas bei konkrečiai kalbant apie kultūros reikalus. Be abejo, šie dalykai yra tarpusavėje susiję. Taigi privalu tą tarpusavio sąsąją išsaugoti, nes kitu atveju praleisime puikių progų, kurios gali atsiverti pagal naują skaitinę darbo atvarkę žiniasklaidoje, kultūroje bei kitur. Frau Kamervert. Pone Kamervert. Ačiū, ponas pirmininkė. Pone Krūs. Neseniai primtame telekomunikacijų pakete įtvirtame vieną iš svarbiausių principų. Skaitmeninis dividendas turi būti tiek ekonominio, tiek socialinio, tiek kultūrinio pobūdžio. Tam tikrų paslaugų suvaržymas arba tinklo neutralumas yra, ko gero, galimas užtikrinant tinklo neutralumą bei paslaugų teikimą. Tačiau krenta į akį štai kas mums pateiktame komisijos e, dokumente tokie su socialiniai, bet kultūriniai aspektai beveik nėra minimi, kai yra kalbama apie dažnio paskirstimą. Viskas judam tik ekonomiką. Taigi klausiu jūsų, ar sutinkate, kad norint panaudoti skaitminį dividendą, reikėtų primiktinai atsižvelgti tiek į ekonominius, bet tiek ir socialinius bei kultūrinius aspektus. Jeigu taip, kaip pasieksite tinkamo subalansuotumo tarp tų tarpusavį prieštaraujančių interesų, kurie patenka į jūsų kompetencijos sferą. Interesting... Įdomus klausimas. Valstybės narės labai aktyviai irgi dalyvauja diskusijose, aptarinėja tas, tas pasiekmes, kurios atsiras jau prieimus atitinkamą reglamentavimo sistemą. Į viską reikia atsižvelgti. Būtų labai negerai, jeigu mes išmestume iš viso paketo kultūrą ar žiniasklaidą, bet suvokime, kad tai, tai yra tik tai viena medalio pusė. Supraskime, kad yra progų, yra galimybių, tačiau negalime visko kardinaliai pakeisti. Ja, vielen Dank, Frau Groß. Ich wäre ja schon froh, wenn es. Ačiū. Man būtų pakakę bent jau subalansuotumo tarp ekonomikos bei socialinių bei kultūrinių aspektų. Bet kalbant apie dažnius arba spektrą, užduosiu papildomą klausimą. Pirmiausia, tie antžeminiai dažniai yra svarbi pirmiausia radijo bei televizijoje, kaip perdimo terpė. Todėl užduodu klausimą, kaip užtriksinte, kad tos antžeminės terestrinės platformos ir toliau išliktų, egzistuotų, kad būtų atsižvelgta į platų į visumės interesą, kad nebūtų viskas suveda vien tik tai ekonominius interesus ir kad dėl to nenukentėtų radijas bei televizija. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Nebežinau kam, tačiau anksčiau aš uh, atsakiau į panašų klausimą vienam iš jūsų kolegų. Taigi užtikrinkime tinklo neutralumo. Tiek e, antžeminės paslaugos, tiek e, palidovinės paslaugos, tiek ir kabelių teigiamas paslaugos turi turėti vienodas galimybės. Atinkami operatoriai turi turėti vienodas galimybės. Taigi nebūkšaukite, tikrai nieko blogo nenutiks. Danke sehr, monsieur. Ačiū. Pone Kavada. Pons Kavada. Ačiū, ponės pirmininkė. Pone kandidatė, mes e, esame patenkinti tais atsakymais, kuriuos jūs pateikėte. Tačiau noriu žodį klausimą. Kurį laiką mes kalbame apie techninius dalykus, tačiau nekalbama apie turinį, apie esmę. Ir manau, kad bus labai negerai, jeigu jūsų kadencijos metu te bus bandoma spręsti vien tik tai organizacinius, technologinius dalykus, tačiau be turinio mes nieko nepasieksime. Taigi šiame kontekste svarbu labiau įsigilinti į turinio esmę. Taigi, kadangi šiuo metu tinkama kompetencija yra pasirta tarp trijų ar keturių komisarų, tai klausiu, kaip jūs dirbsite veiksmingai kaip palaikysite santykius su kultūrininkais, su užtikrinsite autorių teisų apsaugą, kaip užtikrinsite taip pat kultūros vertybių interesus. Kitas dalykas. Kaip jūs koordinuosite su kitais komisarais, kuriuos komisijos pirmininkas labai gražiai paskleidė labai plačiai? Kaip jūs šią problemą spręsite? Ko gero nesupyksite, jau galbūt nekomentuosiu, kas būtų geriausia vienoje siauroje srityje, vieno komisaro atveju. Pirmininkas sugebėjo labai gražiai kompetencijas paskirti 26 paskirtiesiams komisarams. Tikrai toks paskirstimas anksčiau nebūdavo toks tolygus ir, ir teisingas. Galbūt aš čia nieko neišduodu. Visi 26 paskirtieji komisarai turi po svarų portfelį. Ką tai reiškia? Lyginant su ankstesnė kadencija, ko gero, kai kam teko šiek tiek atsakyti savo kompetencijų, kiti jų gavo papildomai, bet bendras rezultatas paskirstimo pusiausvėra yra puikia. Eina kalba apie kolektyvinę sistemą, nes sprendimo juk priima visos sudėties komisija joks atskiros komisaras negali prisimti visų laurų, ne aš nusprendžiau. Galutinį sprendimą priima pilnos sudėties komisija. Taigi aš džiaugiuosi jau turėdama penkerių metų patirtį, kadangi ta patirtis įrodo, jog sugebama komisijoje labai kolegeriai darbuotis. Beje, aš jau kiek anksčiau įžangoje bandžiau užsiminti, Pagal man sutiktas kompetencijas aš galėsiu puikiai draugauti su Mišeliu Barnie, su Andrula Vasilijo. Tik tai žinau vardus, ko gero negaliu jų minėti be pavardžių. Taip pat Janušo Patočniko neužmirškime. Taip pat ir Vivianos neužmirškime. Ko gero akivaizdu taip pat su Mora Gegen Quinn. Turime visi kartu susėsti prie stalo. Kartais, ko gero, susėsime ne dviese, tryse, dar daugiau ir spręsime konkrečius klausimus. Bendradabiavimas kondicijos inekvanon. Ir jeigu nebus kolegijos atmosferos, draugiškumo, tada problemų neįspręsime. Tikiuosi, kad Barazas atidžiai mus prižiūrės ir jeigu bus ginčių ar peštynių, jis įsikiš. Tikrai net nebejokite. Bent jau aš tikrai būsiu maloni, draugiška, nuoširdi, tikrai mėgsiu žaisti komandoje. Ponas Kavada. Papildomas klausimas, labai trumpai, šiek tiek pratęsiu Doris Pak klausimą. Jau ne vieną dešimtmetį Europoje plėtojasi privačios žiniasklaidos įstaigos, tačiau suprastėjo kokybę laidų. Taip pat nėra pakankamai gerai piliečiai informuojami. Ar jūs sutiktumėte ar užtikrintumėte didesnės galbūt viešųjų transliuotojų teisės, užtikrinti geresnę pusiausvę tarp viešųjų bei privačiųjų transliuotojų? Aš esu už įvairovę. Be to man labai rūpi kokybė. Nesvarbu, ar tai būtų privačios ar valstybinės stotis. Tačiau privač... valstybinės, prašau, stotis, viešieji transliuotojai yra labiau atsakingi už kokybiškas laidas, nes jie atlieka specialią funkciją arba paskirtį. Taigi, atsižvelgime ir vienus, ir kitus. Svarbu tinkama pusiausvėra. Ko gero, jūs pakankamai gerai savo kūno kalbą sureagavote mano komentarus. Sutinku su jumis. Svarbu pusiausvėra, balansas. Svarbu visiems sukurti tinkamas galimybės pasiūlyti rinkai kultūrinį produktą tokį, kuris būtų įdomus ūkiui, piliečiams, kultūrai ir panašiai. Fortun und Hohenstein. Tun und Hohenstein, prašom ponė komisarė. Galbūt aš pratęsiu tuos kolegas, o tuos klausimus, kuriuos uždavė, uždavė kolegos iš kultūros komiteto. Taigi, radijas, o kaip yra su spauda, su leidėjais, redaktoriais? Žinote, kad yra paminamos spaudos laikraščių redaktorių teisės, autorių teisės, yra persekiojami, taip pat nemokamai platinamos publikacijos internete, dėl to kenčia kokybė, bet to neretai yra faktiškai vagiamas e, tradiciniais kanalais e, platinamas turinys, kuris yra pasisavinamas, panaudojamas privačiams e, tikslams. Visą tai galima daryti šio laikiškos technologijos. Tai ar nereikėtų sukurti tokios sistemos, pagal kurią vartotojai galėtų naudotis e, pranešimais, informacija, bet sistema tuo pat metu užtikrintų ir autorių teises. Taip pat, kad tokia sistema prisidėtų prie ir IRT tolimesnio plėtojimuose. Kas svarbiausia? Svarbiausia, kad žmonės žinotų, kad jeigu nieko nekeisiu, niekur nepasieksiu. Turime ne tik remtis sena patirtimi, turime įsisavinti naujas technologijas, turime įgalinti žmonės jų norimą turinį skleisti per naujas technologijas. Manau, kad konkurencingoje rinkoje visi turi ir turės tokias galimybės. The... Galimybės, jūs minėjote galimybės rinkoje, kalbėjote apie nediskriminavimą. Ar tokia būsite griežta, kai buvote anksčiau? Atstovauju beje Lenkijai. Ko gero suprantate, apie ką aš užsimenu. Taigi ar būsite tokia pat griežta ir užtikrinsite, kad nediskriminavimo principas būtų taikomas visų Europos gyventojų atveju jiems perkant prekes internete internetu. Kokių veiksmų jūs planuojate imtis, kad užtikrintumėte visiems galimybės pirkti internetu, pavyzdžiui, iTunes ir kitą? Tikrai aš nebenoriu keisti savo charakterio. Tikrai tai, ką matote, tą ir perkate, nebejokite. Esu skaidri, iš anksto prognozuojama, nuspėjama, būsiu sąžininga. Kita vertus, noriu ir papildyti, kad visi žinotų. Dabar internetinė priekyba kaip tik aš ir dėl to organizavau tą apskritai stalą skirtą prekybai muzikos kūriniais internetu. Per praėjusią sutikimą, kuriame dalyvavo daug vyriškių, kelios moteris, taigi per apskritojo stalo diskusiją sutarėme dėl principų. Ir aš buvau patenkinta, jog niekas netrenkiama durimis tokia grėsmė buvo kilusi, bet posėdžio pabaigoje mes galiau sutarėme dėl principų. Dabar kitas etapas - įgyvendinimas. Be abejo, tai nebus lengva. Tačiau galite net nebejoti. Darau, ką galiu. kad jūsų mėta problema būtų išspręsta. Nes man dabar sunku yra paaiškinti, kodėl tam tikros galimybės neegzistuoja Lenkijoje ar kur kitur, nors tos galimybės egzistuoja kitose valstybėse narise. Pone Hannibal, prašom. Yeah, thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Krus, norėčiau grįžti prie ankstesnės temos. Pažvelkite į šitą pusę, aš čia, sako kalbančioji ir paliesti žiniasklaidos pluralizmo aspektą. Nuo 2007 metų veikia tripakopė sistema, kuri regis ne visada pasiteisino, bent jau ne visose valstybėse narėse. Ir panašu, kad mes po truputį prarandame įvairovę žiniasklaidoje ir kultūrinių ir kitų požiūrių o ji labai svarbi vartotojui. Todėl norėčiau jūsų paklausti, kokiu konkrečiu žingsniu imsitės, kad būtų užtikrinta ta įvairovė visoje Europos Sąjungoje. Pirmiausia, reikia suburti visas suinteresuotas pusės, kad jos susėstų ir kartu įsiaiškintų, kur slypi problema bei numatytų bendrus sprendimus. Nes pluralizmas šiuo atveju yra labai svarbus dalykas, ne tik jums, bet taip pat ir man. Papildomas klausimas. Na, manau, klausimas nėra toks paprastas. Nes tie žmonės, kurie jo užseima, pastebėjo, kad niekas nenori šioje srityje sudaryti jokių sąjungų ar prisimti kažkokių įsipareigojimų. Ar netrodo jums, kad mes turėtume šiek tiek griežčiau veikti tam, kad tikrai būtų nuomonių įvairovė nacionalinėje europinėje ir tartautinėje žiniasklaidoje, pavyzdžiui, toje, kuri transliuoja žinias? Atsakymas. Na, pabandykite suteikti man progą tai padaryti, bet e, ir anksčiau buvo sudėtingų atvejų, kur buvo galima viską išspręsti pirmiausia per bendradarbiavimą. To pirmiausia reikia suburti visas susijusias pusės ir pasiaiškinti, kokia problema, kur ji yra, ar ją reikia spręsti ir kaip spręsti, ar įmanoma tai padaryti, vadovaujantis kompromiso dvasia. O jeigu štai toks žingsnis nepavyktų, nebejotinai tada mes jau iš savo pusės imsimės priemonių. Ačiū. Toliau ponė Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti ir jūs, paskirtoji komisarė. Jums daug buvo užduota klausimų, jūs kalbėjote taip pat apie technologijas ir apie visą apimančią infrastruktūrą, bet taip pat jūs kalbėjote ir apie tai, kokią poveikį tos technologijos ir skaitmeninė darbo tvarkė daro visuomeniai ir žmonėms. Aš pabandžiau susisiekti ir išklausyti piliečius. Ir todėl pasinaudosiu jų išsakytais rūpešiais ir paklausiu už tai, ką. Jūs kalbate, kad technologijos gali padėti užtikrinti geresnę demokratiją ir skaidrumą. Jūs iki šiol kalbėjote apie savo kompetenciją, apie bendradarbą su kolegomis. Ar jūs ketinate bendradarbiauti su pone Ashton ir su kitais, kurie atsakingi už ES plėtrą? tam, kad užtikrintumėte, kad ir elektroninėje erdvėje bus garantuota raiškos laisvė ir kad ta raiškos laisvė sudarys vieną iš vidaus politikos elementų. Dėkinga už šį klausimą. Iš tiesų tai netaip lengva pateikti jums atsakymą, bet nuoširdžiai jums sakau, kad stengsiuosi iš visų jėgų. Aš žinau, kad pona Ashton daug dirbo gindama raiškos laisvę. Be to mes tuos klausimus varstome ir su kolega iš plėtros srities. Vienas iš įdomių šios kompetencijos srities dalykų yra tai, kad daug ką galima nuveikti tik bendradarbiaujant, bet dabar negaliu labai konkrečiai jums įvardinti kitų sričių. Ačiū. Aš atstovauju komitetui, kuris sprendžia kultūros žiniasklaidos ir artistiškumo, kūrybiškumo klausimus, nebejotinai kūryba, kūrybingumas yra labai svarbus dalykas, jeigu mes norime pasidalyti kūrybiniu turiniu internetu. Todėl noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip bus bendradarbiaujama su mumis, jeigu, kaip aš tikiu, jūs busite patvirtinta. Ką jūs manote apie savo darbą kultūros žiniasklaidos sritise. Visiškai svarbu, kad jūsų minėtose sritise būtų išnaudotos visos galimybės ir pasitelkti į pagalbą net ir iššūkiais. Labai dažnai jaunoji karta apibrėžimą ne tik tai amžiumi, bet taip pat ir jaunai kartai priskirime tie, kurie mokosi visą gyvenimą. Todėl, kai kalbame apie kultūrą, pirmiausia noriu pastebėti, kad labai geras būdas įtraukti per kultūrą įvairias suinteresuotosias pusės ir tai padeda visiems pasiekti savo tikslų. Kitas dalykas, mums reikia naujoviškai maistyti. Mes ką tik kalbėjome apie elektroninės erdvės nusikaltimus. Nepamirškime šiuo atveju jauni žmonės ir ne tik jie sunkiai supranta, kam galima panaudoti asmeninius duomenis. Mes turime juos šviesti. Ir jeigu mes informuosime jaunuosius žmonės ir ne tik juos, kad prieš talpinant elektroninėje erdvėje tam tikrą turinį ar asmeninius duomenys reikia gerokai pagalvoti apie jų apsaugą. Ačiū toliau Malcolmas Haber. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie jūsų kompetencijos ryties, kuri bus bendra su kai kuriais kitais komisijos nariais. Kalbant apie labai konkurencingą telekomų rinką ir investicijas tenais, turiu pasakyti, kad jūs visai skatinate konkurenciją ir labai nedvėjodama ėmėtės spręsti piknaudžiavimo rinką jie dominuojančią padėtimį klausimą. Bet nepamirškite, yra jau taip susiklostę, kad 44 procentai telekomų užtikrina prieigą prie plačiajuošio ryšio tinklo. Kaip vienoje, vienoje valstybėje narėje vienas iš sambuvių 57 procentus užtinkra. Taigi, kaip jūs galvojate, kaip reiktų kovoti su trukdžiais investicijoms ir kaip jūs ketinate tą daryti? Atsakymas. Na, pirmiausiai, reikia labai atidžiai stebėti, kas vyksta rinkoje. Dominuojanti padėtis rinkoje yra nepriimtinas dalykas, bet kita vertus, labai priklauso nuo to, ar įmonė piknaudžiauja savo dominuojančią padėtimi pagal šiuo metu mano kūruojamą sritį galiu pasakyti, kad yra ir vienų, ir kitų atvejų. Taigi, aš puikiai suprantu, kad kai kurie iš sambuvių yra apsižioja didelę rinkos dalį. Bet jeigu jų veiklą reikia stebėti ir tik tada, kai jie pradeda piknaudžiauti savo dominuojančią padėtimi, reikia veikti. Pakartotinis klausimas. Na, aš tikėjausi, kad jūs griežčiau pasisakysite, ypač turint galvoje jūsų ankstesnį darbą. Todėl dabar noriu paklausyti, ką jūs galvojate apie funkcijų atskirimą. Aš turiu pirmiausia galvoje savo šalį ir aišku Niderlandus, nes KPM ir diegia tinklus tam, kad būtų galima užtikrinti didesnę paslaugų įvairovę. Taigi Tam tikrose valstybėse narėse san, įmonės sanbuvės yra, įmonėms sanbuvėms priklauso labai didelė rinkos dalis, bet tai padeda skatinti investicijas ir konkurenciją. Atsakymas. Pane Pirinkė, man atrodo, įvyko šioks toks nesusipratimas. Taip, iš tiesų, veikdama konkurencijos rytyje, aš veikiau labai energingai, bet faktiškai tiesiog dariau tai, kas man priklauso daryti. Bet nei aš, nei komisija neusipuldinėjome tų, kuriems priklauso didelė rinkos dalis, jos galima vadinti dominuojančiomis įmonėmis, bet kurios elgesi teisingai. O priemonių ėmėmės tik tada, kai jos pažeisdavo taisyklės. O jeigu kalbėsime apie funkcijų atskirimą, tai nebejotinai mes veikiame lygiai taip pat. Ta jau galite pamatyti pasižiūrėję ką nuveikėme energetikos srityje. O jeigu jūs patvirtinsite mano kandidatūrą, tai pamatysite, kad ir šios srities atveju aš veiksiu, jeigu bus pažeis tos konkurencijos taisyklės. Kitas klausimas, ponia Korhola aš esu šioje salės dalyje. Jūs jau kalbėjote, kad reikia sukurti bendrą elektroninės erdvės rinką. Norėčiau pratesti šią mintį ir užduoti konkretų klausimą. Ar jūs pritartumėte tam, kad būtų atliekamas valstybių narių kasmetinis vertinimas stengiantis aiškinti, kurios labiau, kurios mažiau pažengusios elektroninės erdvės rinkos srityje. Atsakymas. Iš tiesų tai labai pritarčiau tokiai minčiai. Reikėtų apgalvoti, kaip tą padaryti. Kitas dalykas, turiu patirties vertinimo pagal balus ir taškus. Ir galiu Jūs patikinti, kad jeigu darbo pradžioje ne visi pasiekdavo gerų rezultatų, tai dabar visi stengiasi tai padaryti, įdėgus tokią vertinimo sistemą. Ir manau, kad galima ją perkelti ir į šią sritį. Kitas klausimas. Ačiū. Kokios būtų kitos alternatyvios priemonės, kurios jūsų nuomoną galima būtų naudoti, kad elektroninės erdvės rinka būtų kaip galima greičiau sukurta ir veiktų veiksmingai. Programa iki 2020 metų rodo, kad komisijos pirmininkas Baroso rimtai ketina imtis darbo skaitmeninės erdvės kūrimo srityje, na, galima pasakyti, kad tai jo mylimiausias sritis. Bet tai bus daroma bendradarbiaujant su jumis, valstybėmis narėmis, nacionaliniais reguliuotojais. Ir jeigu tas bendradarbiavimas ir jėgos bus sutelktos, tai nebejotinai bus įmanomas sparčiai žengti prieki. Ačiū. Toliau klausimą užduos kolegė Badija Ikuči. Pone paskirtoji komisarė, pažvelkite į mano pusę, aš esu kairėje pusėje nuo jūsų. Taigi, pristatydama savo viziją, jūs kalbėjote, kad tinklai turi tarnauti žmonėms, piliečiams. Mes įžengėme į naują interneto erą ir amžių, elektroninis ryšys leidžia sujungti žmonas, bet taip pat ir, bet ir ne tik juos. Galima susijęti daiktus tarpusavėje. Bet kaip užtikrinti duomenų apsaugą? Nes tuo tarpu teisė užtikrina tik asmens duomenų apsaugą. Atsakymas. Šiuo metu šis klausimas labai domina komisarė Reding. Ir mes abidvi, jeigu dirbsime ateityje, aišku, imsimės problemos sprendimo. Nes negalima galvoti, kad viskas savaime įvyks. Papildomas klausimas. Ar jūs nemanytumėte, kad būtų gerai atlinkti išsamų tyrimą, kad būtų tikrai užtikrintos tos teisės, apie kurias aš ką tik kalbėjau? Atsakymas. Na, prieš priimant sprendimą reikėtų įsiaiškinti, ar tikrai tokia problema egzistuoja. Ir kaip ją būtų galima spręsti koks sprendimo būdas turėtų būti pasirinktas. Bet tikrai reikės man atsižvelgti, jeigu aš dirbsiu, kad ir Vivian Reding labai domisi šiuo dalyku. Ačiū toliau kolega Andžiai Gžyb. Pone paskirtoji komisijos narė, aš manau, kad jums suteiktas portfelis taip pat ir uh, kiti yra svarbus dviem prasmėm. Pirmiausia, subsidiarumas svarbus, o kitas dalykas tausi ir tvari plėtra. Todėl noriu paklausti, kaip jūs įsivaizduojate tausų vystimasi prieigos prie plačiajuošio ryšio požiūrių, ypač atokiose vietovėse, atokiose rajonuose, nes nebejotinai valstybių narių padėtis labai skirtinga. Prieiga prie interneto užtikrinama nevienodų lygių. Todėl kokios kitos priemonės be valstybės pagalbos būtų įmanomos tam, kad būtų panaikinti tokie skirtumai naujausios valstybės pagalbos gairės plačiajuošio ryšio įdėgymo srityje aiškiai sako ir suteikia daug galimybių valstybių, valstybėms narėms. Jeigu komisija ketina rimtai veikti, tai 2013 metais turėtų būti pasiektas jau šimtaprocentinės plačiajuošio ryšio įdėgymas. Manau, kad ir finansinius aspektus įmanoma spręsti, finansės problemas įmanoma spręsti, panaudojant turimus fondus. O mano požiūrį jūs gerai žinote. Buvo pasigirdęs apgailestavimas kad ne visi darbai vykdomi pagal grafiką. Bet darbai turi būti atlikti, nes bendravimas ir komunikavimas yra labai svarbus dalykas ne tik tai o, tausiam vystimusi. Kita vertus, galima pažiūrėti iš kitos pusės. Tausus vystimasis gali užtikrinti elektroninės, pavyzdžiui, priekybos plėtotą. Klausimų labai daug. Ir jeigu bus parengta turininga programa, O aš manau, kad kai kurios valstybės narės tokią programą jau turi. Tada reikės galvoti apie platesnį bendradarbiavimą ir šioje srityje. Taip pat norėčiau jūsų pasiteirauti apie tai, ką užsmintė į jūsų, apie jūsų raštišką atsakymą, būtent apie e elektroninės sveikatos programą. Ar šią programą taip pat matote kaip būdą sumažinti kultūrinius ir vystimosi skirtumus? Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad programa, kad ši elektroninės sveikatos programa e, peržengs per sienas, e, ne, neapsiribos sienomis ir kad bus tarp valstybinio pobūdžio. Tačiau, na, galbūt aš per dažnai miniu tą straipsnį apie situaciją Danijoje, tačiau jei ši programa bus sėkmingai įgyvendinta per tokius tokio tipo projektus, tuomet galėsime e, du zuikius nušauti vienu šūviu. Taigi, galima vienu kartu bus išspręsti dvi problemas. Pavyzdžiui, galėtume suteikti galimybę pagyvenusiems žmonėms e, gyventi savarankiškai, vieniems e, suteikiantiems paslaugas namuose ir taip pat sumažinti kaštus. Būtent e, Danijos pavyzdys ir parodo, kad tai pasiekti įmanoma. O kalbant apie kaimo vietovės, tai taip pat galima būtų pabandyti padaryti kažką panašaus. Taigi yra įvairių pavyzdžių, kurie gali mums padėti mokytis vieniems iš kitų ir netgi JAV nori pasimokyti iš to Danijos pavyzdžio, nori jį toli, toliau panagrinėti, jį nukopijuoti. Manau, kad reikėtų pabandyti jį labiau susijęti su, su, su visomis Europos valstybėmis. Dabar kolega Andrės Švab. Pone komisarė, pirmiausia, pasakysiu, jog nepaprašai palankiai vertinti darbą, kurį nuveikite per praėjus penkerius metus. Tikrai buvote labai griežta, šiandien labai esate gudri, tačiau kadangi jau vėlokai pagėdavau konkretesnių atsakymų. Kolega Rybikas, kuris jau išvykęs, prieš tai teiravosi, o ką jūs darysite jeigu nepasiteisins Raumingas 2 reglamentas, jo nuostatos. Ir konkrečiai, kokiu veiksmu imsitės, jeigu mūsų priimtas reglamentas neleis pasiekti tų rezultatų, kurių tikisi vartotojai, ar pasiūlysite naują reglamentą, taip ar ne? Should... E, reikia nepamiršti, kad esu labai susidomėjusi uh, mūsų sudarytų sandorių rezultatais. E, kalbu apie sandorius tarp komisijos jūsų ir vartotojų. Galiausiai tą sandorį patvirtino visos interesuotusios šalis. Turėtų būti visiškai aišku, kad jeigu nevykdote savo įsipareigojimų, tuomet viskas baigta, reikia grįžti prie išeities taško. Tai yra klausimas, kuris įrodo, kad vis, visa tai yra logiška. Man, mane nuliūdintų, jeigu pasirodytų, kad ne visos suinteresuotos šalis suprato, jog konkurencingoje rinkoje galima užsidirbti ir užsidirbti pelno investicijoms. Būtent tai ir buvo ta žinia, kurią jūs išsakėte vienų debatų metu. Taip pat, kad turėtų egzistuoti galimybė prašyti tam tikros kainos, kuri taip pat yra kaip ir rizikos priemoka. Būtent taip reikia elgtis paklausos ir pasiūlos e, sąlygomis. Jeigu taip iš tikrųjų ir yra, tuomet esu įsitikinusi, kad visos e, pusės žino, jog atėjus naujai komisariai vėl galėsime grįžti prie ankstesnės situacijos. Tai lik ir taip, lik ir ne, toks atsakymas. Ko gero vis dėlto ne. Nepateiksite tokio reglamento pasiūlymo. Kitas klausimas. Ar jums atrodo, egzistuoja juk Europoje reguliavimo institucijų, kokias nurodymus jiems pateiksite, kad jau pastarėjo, kad reguliavimo institucijos pasiektų to tikslo, kur jūs norite, kad rinka funkcionuotų. Jūs galite jiems duoti nurodymus. Jain, no way. And, um, is... Tai yra nei taip, nei ne. Aš tiesiog esu linkusi pasitikėti visomis suinteresuotomis šalimis, kol jos aiškiai neparodys, kad jomis pasitikėti negalima. Bent jau toks buvo susitarimas. Pradinis susitarimas. Jeigu pasirodys bet koks signalas, kad kainų lygis ir skirtumai nėra priimtami ar vartotojų komisijai ar parlamentui, tuomet reikš, kad jie arba nesuprato, arba suprato, bet nenorėjo elgtis taip, kaip jų buvo prašoma. Dabar tai jau buvo padaryta du kartus. Aš vis dar manau, kad tos pusės nusipelno komisijos bent jau pasitikėjimo, kad įrodytų, jog išgirdo, gavo tą signalą. Jeigu mes elgsimės patikimai, tai irgi bus gerai. Tačiau pirmiausia, reikia pabandyti. Aišku, taip pat reikia sulaukti tarpinės peržiūros, galutinės peržiūros. Taigi bus tinkamas laikas apie tai pasikalbėti su suinteresuotomis šalimis. Frau Galo. Ačiū. Dabar Teisinių reikalų komiteto vardu, ponė Galo. Ačiū, pirmininkė. pirmininkė. Pone paskirtoji komisarė, noriu užduoti klausimą. E, čia mano atstovavimo teisinių reikalų komiteto vardu. Ir jūs tikrai turėsite su mūsų komitetu bendradarbiauti tam tikrais svarbiais aspektais. Šioje skaitmeninimo eroje kokia bus jūsų pagrindinė strategija siekiant sukurti bendrą skaitmeninę kūrybingo turinio rinką. Ypač noriu paklausti, kokius esate numačiusi teisėkuros pasiūlymus šioje srityje. Taip pat, ar jūsų nuomonė reikia, kad ir pramonės atstovai, tokie kaip telekomo, internetinių paslaugų teikėjai, būtų atsakingi, kalbant apie neteisėtą kūrybinio turinio internete naudojimą, turinio, kurį gina autorinės teisės. Bet kuriuo atveju. Neteisėtumas negali būti priimtinas. Tiek kalbant konkrečiai, tiek apskritai. Taigi, kalbant apie kūrybingumą, reikėtų laikytis tokio paties ar net griežtesnio principo kūrybinėje, kūry, e, kūrybos rinkoje turėtume nepamiršti, kad reikėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp to, kas yra siūloma ir ką už tai reikia mokėti. Daugumoje atveju tai turėtų reglamentuoti, turėtų būti reglamentuojama teisiškai, aišku, glaudžiai bendradarbiaujant uh, ir vykdant koordinavimą su jūsų komitetu, jei to prireiktų. Taip pat, manau, turėtume atsižvelgti į tai, kad didžioji dauguma e, šioje veikloje dalyvaujančių šalių nepasisako, pasisako prieš per didelį reguliavimą, bet jei to absoliučiai reikia ir jei tai padeda mm, skaidrumo didinimui, tuomet taip, to reikėtų. Äh, Papildomas klausimas. Ačiū. Dar vienas klausimas, kuris yra labai konkretus. Kokie jūsų nuomonė galėtų būti finansavimo būdai e, plėtojant Europeaną? Ir ar galėtumėte pasvarstyti apie galimybę su Google sudaryti susitarimą šiuo klausimu? Na, aš pasisakyčiau prieš Tai būtų prieš konkurencingumo taisyklės. Tai pažeistų tokias taisyklės, nes Google irgi veikia šioje rinkoje. Aš e, tikiu konkurenciją, kuri žmonės, organizacijas ir kitas suinteresuotas žmonėms, organizacijoms ir kitoms pusėms neleidžia užmigti. Kit iš kitos pusės Europeana yra puikiai net iniciatyva ir jums leidus norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė ji e, neleidžia mums užmiršti savo praeities, savo istorijos. E, aišku, ši iniciatyva yra tik pradinėje stadijoje, ją būtina tęsti. Taip pat reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus, pavyzdžiui, nežinomų autorių kūrinius, kitus dalykus. Čia vėl reikia kalbėti apie autorinės teisės. Ir aš norėčiau čia viską pateikti teigiamoje šviesoje. Man problemų kelia tai, kad Google veikia šioje srityje ir taip pat turėtume suvokti, kad viskas vyksta per anglų kalbą, anglų kalba. O jeigu mes norime išsaugoti visą šią kalbų įvairovę, kultūros įvairovę, o tai juk yra mūsų istorija ir kultūra, tuomet mums reikia išsiveršti iš šio užburto anglų kalbos rato. Ir Aišku, jie imasi įvairiausios veiklos, įvairiausių iniciatyvų ir jų negalima dėl to kaltinti, nes jie yra rinkos žaidėjai. Tačiau mes turėtume išlaikyti Europeaną savo dėmesio centre. Turėtume aptarinėti ir konfrontuoti kitas šalis. Ir neturėtume susitaikyti su tuo, kad Europeana yra tas, kas jau yra. Jau ji yra puikiai, bet ji turėtų dar plačiau užsimoti, dar pakilti aukščiau. Dabar kolega Čiačio Makakis. Pone komisarė, ačiū už Jūsų labai puikius iki šiol patytus atsakymus. Skaitmeninė žiniasklaida turi didžiulę įtaką visai žiniasklaida. Žmonės nori skaityti online režimu, ir nebenori pirkti arba užsakyti žurnalų, laikraščių. Taigi vyksta tam tikros radikalios permainos ir kyla grėsmių, nebent išeitis yra reklama. reklama įplaukos už reklamą. O mes reklamą vis labiau reglamentuojame. Nors faktiškai reklama irgi yra kaip ir žodžio laisvės išraiška. Tai būtų vienas dalykas. Dabar online režimu Google'as beveik pusę visos reklamos rinkos kontroliuoja. Taigi, kaip jums atrodo, ar nekyla dėl to grėsmė pluralizmui, nuomonių vairoviai žiniasklaidoje, jeigu viena įmonė kontroliuoja reklamą? Anyhow, mes turėtume suvokti, kad tai nėra klausimas, ar mes esame už ar ne. Žiniasklaidos pluralizmas tampa pažeidžiamas tam tikromis aplinkybėmis. Todėl turime nepamiršti, kad jis yra labai tampriai susijęs su raiškos laisvė, su mūsų kultūra, demokratija ir mūsų vertybėmis. Ir e, pakartosiu tą deklaraciją, kuri buvo patvirtinta praėjusį spalį dėl raiškos lais ir informacijos laisvės šiame parlamente. Taigi, mane įkvepia tai, kad be abejo, mm, prisimenant Kinijos pavyzdį, kad būtent, kad Turime kalbėti apie pusiausvyrę tarp raiškos laisvės ir kitų pagrindinių vertybių, tokių kaip nepilnamečio apsauga, apsauga orumo, žmogiškojo orumo apsauga. Tai taip pat yra svarbus šios diskusijos aspektai. Aš manau, kad tai reiškia, jog reikia primti teisės aktus, kurie gintų nepilnamečius privatumą, taip pat turėtume e, stengtis kovoti su neteisėtumu. Turėtume atsižvelgti kad į tai, kad. Na, aš noriu pasakyti, kad žiniasklaidos pluralizmas, mano nuomonė, yra tikrai didžiulė vertybė, kurią turėtume ginti. Also, mich, Taigi puiku, kad mes galbūt galėsime su jumis kalbėti apie reklamos draudimus. Kalbėjote apie informaciją teikiamą internete, tačiau tokia informacija dažnai yra naudojama ir jautriose sritise, sveikatos apsaugos srityje. Čia aš matau tam tikrą reiškinį. Žmonės internetu gauna vis daugiau, tačiau kartais ir vis daugiau neteisingos informacijos apie vaistus. Jūsų pirmtakė Redinko pateikė iniciatyvą apie Trusted Sources. Ar pagidautų, ar norėtumėte pratesti šią iniciatyvą, tai yra sertifikuoti patikimus informacijos šaltinius? Tai labai svarbu, sva, labai svarbu pabrėžti, kad netikri produktai negali būti priimtini, o ypač kai kalbame apie sveikatą, nes tada jie gali būti ir ir pavojingi. Ačiū dabar kolega Ivo Vilit. Vielen dank, eh, voorzitter. Eh, mevrouw Kroes, na meer dan een uur nog eens een vraag in het Nederlands. Geeft u misschien de kans een ultieme gelegenheid. Ačiū, ponios pirmininkė. Norėjau dar kartą užduoti klausimą Olandų kalba. Galite šiek tiek galbūt eh, atsikvėpti, galbūt bus jums lengviau atsakyti savo gimtają kalbą. Kolega Harcimakakis kalbėjo apie turinį internete. Norėčiau pratesti jo mintį, kaip ir ką aš turiu omenyje turiu intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Kaip žinia, kūrybin, kūrybiškumo pramonės pajamos mažėja, todėl norima įvesti mokestį laikmenoms bei internetui. Jūs esate kaip ir prieš mokesčių bei rinkliavas, bet galbūt tai yra mažesnė blogybė. Kaip jūs vertinate tokių mokesčių arba rinkliavų idėją? Um. I'm hesitating, so um, oh, ik, ik aarzel. Um. Galbūt atsakysiu ne angliškai. Galiu sutikti su jūsų pasisakymu, jog tai galėtų būti viena iš vienas iš sprendimų. Norėčiau, kad mes išanalizuotume šitą variantą. Kodėl ne? Kita vertus, turėtume suvokti dar ir štai ką kelkime klausimą, kaip būtų galima konkrečiai įdėkti arba numatyti tokį mokestį arba tokią rinkliavą. Bet kokiu atveju šis klausimas yra svarstytinas, kadangi jis nepaprastai rimtas. Ehm, Labai įdomus atsakymas, ačiū. Net nebejoju, kad ateinančiais mėnesiais galėsime prie šio klausimo dar sugrįžti. Dabar papildomas klausimas. Europos parlamentas yra aiškiai pasakęs, jog nenori, kad e, būtų draudžiama vartotojams naudotis interneto paslaugomis, jeigu jie neteistai pasisiunčia tam tikrus kūrinius. Galbūt čia reikėtų tam tikro laipsniško principo vadovautis, kad informacijos pasisiuntimas būtų galbūt ribojamas, bet negalima iš karto nutraukti interneto vartotojai. Ką Jūs galvojate apie tai? Matau, kad Jūs esate kūrybingas. Tačiau, ko gero, tai, ką jūs siūlote, iš dalies yra jau žinoma. Galbūt štai ką pasakyčiau iš pradžių. Aš sėkiau parlamente vykusios diskusijas. Taip pat buvo pasiektas sprendimas pagal 138 pakeitimą. Pagal šį, šiame pakeitime numatomi svarbiausi tam tikri baziniai, esminiai elementai kurių dėka yra užtikrinama, kad asmuo ir toliau gali naudotis internetu. Kaip šis pasiūlymas dabar bus įgyvendintas? Kitas klausimas. Kokia kryptimi, taip sakant, pasukti? Tikrai mes negalime čia sauliaisti suklysti. Todėl reikėtų gerai pagalvoti, kaip viską būtų galima susijęti su tai, kad užfiksuota pakitime 138. Manau, kad tokia sistema pasiteisintų. Išsijungia mikrofonas. Laten we vooral heel voorzichtig zijn, want. Taigi, aš e, manau, jog reikia elgtis labai atsargiai, laipsniškai viską reikėtų dėkti. Tai, kas užfiksuota 138 pakeitime, labai aišku, ir e, teisinga. Žinau, kad teko pradėti nemažai prakaito, ašarų, kraujo, diskusijose su taryba, sprendžios klausimus. Manau, kad šiuo metu mes šiek tiek e, neužtikrintai judame į priekį. Judame į priekį, ponas Gruotė. Jūs kalbėjote daug apie konkurenciją, apie įmonės, vartotojus. Gruodžio pirmąją įsigaliojo Lisabono sutartis, o sutartyje yra pabrėžiama kad aktyviau ir piliečiai turi dalyvauti Europinių sprendimų prieimime. Europos komisija pasaraisiais metais ėmėsi daugo veiksmų bei priemonių stiprindama elektroninį dalyvavimą. Taigi norėčiau pasiteirauti, kokiu veiksmu jūs imsitės, kad atinkama strategija būtų toliau gyvendama, kad Europa taptų atviresnė ir kad nebūtų tiek daug klaustukų, kaip pavyzdžiui ant jūsų atlapo. kad būtų daugiau aiškumo Europinėje politikoje. Ką jūs darysite, kad to pasiektumėte, kad viskas būtų aiškiau bei atviriau? Um, absolute, uh, absolute, um, um, um, yes. Į šį klausimą galiu atsakyti teigiamai. Elgsimės taip, kaip elgiamės iki šiol. Tiesiog nežinau, kaip tam tikrą savoką iš, anglų, iš olandų kalbos išvegti į anglų kalbą. Ja, was möchten Sie konkret äh, in diesem Bereich? Tačiau galbūt konkrečiai pakalbėkite, ką jūs darysite. Piliečių aktyvesnis dalyvavimas bei geresnis tam tikrų sprendimų atsiekamumas, kad būtų užtikrintas taip pat duomenų, duomenų apsauga bei kad institucijos pateiktų atsakymus piliečiams jų klausimus, jų pasteiravimus. Tai kas konkrečiai yra jūsų darbo tvarkėje šioje platmėje? plačiai juostis interneto ryšys bus įdėktas per tam tikrą laikotarpį, iki 13 metų, 100 procentų. Tai jeigu tokią, tokią mintį formuluojame, turime suvokti, kad ir patys vartotojai žinotų, kad tas ryšys yra. Jeigu nebus informacijos, vartotojai nesinaudos tuo ryšiu. Taigi turime ne tik sukurti tinklą, bet ir šviesti vartotojus, kad pastarieji žinotų, kokias apskritai jie galimybės turi. Tai kada taip žmonės jausis e, saugus ir patenkinti. Žinos, kad yra prisijungę, gali dirbti iš namų ir panašiai. Bet kokiu atveju toks šimtaprocentinis plačios interneto ryšys pakeis gyvenimą tų, kurių dar iki šiol nepakeitė. Ačiū, Angelika Nibler. Angelika Nibler. Ačiū, ponas pirmininkė ponė kandidatė į komisarus. Labai atidžiai klausiausi šios diskusijos. Manau, kad yra dar daug klaustukų. Aš pasigendu konkrečių atsakymų. Šį bitą pasižymėjau. Ar bus ar nebus roamingas 3 reglamentas? Neatsakyti nei taip, nei ne, nei galbūt. Dabar tinklo neutralumas. Kaip jį užtikrinsite? Ar jūs ginsite tą kompromisą, kurį mes sunkiai pasiekėme priimdami telekomunikacijų paketą ir tarptautiniu mastu. Taip ar ne? Kaip ginsite turinį internete, kaip užtikrinsite žodžio, raiškos laisvę, kaip kis dažnių politiką. Taigi prisipažįstu, kad klausausi jūsų, bet vis tiek nesusigaudau, ką norite, ką norite daryti. Kaip yra plačiai juos interneto tinklas, kokiu konkrečiu priemonių imsitės, kad jis atsirastų Europoje, kokias paskatas numatote numatyti, kad ir šioje srityje Europa žengtų didžiulį žingsnį į priekį. There, there a... Ko gero, mes nesusišnekėjome, kalbėdami apie roamingą, tarp tinklinį ryšį. Vivian Reding jums juk pasakė, bus atlikta tarpinė peržiūra. Šią vasarą bus atlikta, o po vienerių metų bus pateikta galutinė ataskaita. Ir jeigu jau prašoma ataskaitos, tai atsižvelgti reikės į ataskaitos išvadas, kas juose siūloma. Ko gero, aš negaliu dabar sakyti, kad bus toks e, trečiasis e, tarptinklinio ryšio paketas. Turime išspręsti kitus klausimus e, - SMS, žinutės, paslaugos. Taigi, ko gero, tik tai kitų metų, 11 metų vasarą bus galima atsižvelgti į tai, kokiu rezultatu buvo pasiekta pagal sprendimus, kuriuos jūs priimėte bei komisija. Negalite iš manęs reikalauti, kad dabar paskelbčiau apie būsimą reglamentą, roamingas 3. Taip negalima elgtis. Laikausi tam tikros linijos tol, kol nėra įrodymų rodančių, kad susitarančios šalis nesilaiko savo įsipareigojimo. Tol, kol viskas gerai vyksta, aš pasikliaunu savo partneriais. Jeigu jie netesės savo žodžio, tada žiūrėsime, ką daryti. Tinklo neutralumas. Esu besąlygiškai už šį principą. Bet to, juk minėjau, net ir širdutė pasižymėjo prie šios frazės savo dokumentuose. Dabar internetinis turinys. Supraskime labai teisingai, kam kyla grėsmė. Turinys, raiškos laisvė. Esu besąlygiškai už, ko gero kitaip net ir negaliu kalbėti. Bet to išduočiau save, jeigu kalbėčiau kitaip. Tačiau vėlgi čia būtina laikytis taisyklių, atsižvelgti į nepilnamečio apsaugą. Atsižvelgti į žmogaus orumo apsaugą. Tikrai laisvė neturi būti be taisyklių. Plačiai juotis ryšys. Vėlgi esu šimtų procentų už. Suprantu, kad šiek tiek rizikuoju prognozuodama, jog toks internetas atsiras po keliarių metų. Tačiau mane patvirtinę galėsite man vėliau priminti, kad per klausimus aš pateikiau tokį pažadą ir kad dabar turiu pasitemti kad toks plačiosios interneto ryšys atsirodytų laiku. Kitaip tariant, kad ir aš nemegočiau, kad imčiausi visų įmanomų priemonių šiam tikslui pasiekti. Taigi aš kaip ir rizikuoju, bet suprantu, kad tokio plačiajuošio interneto reikia Europoje. Papildomas klausimas dėl tarptinklinio ryšio. Padaviau klausimo, teiraudamasi, Ką darysite, jeigu atlikus analizę paaiškėjęs, kad rinka nefunkcionuoja. Sakėte, veiksite, bet ką reiškia konkrečiai veiksite, tai man dar nėra aišku. Galbūt šį aspektą galėtumėte pakomentuoti. Dabar plačiai juostas interneto ryšys. Savo ankstesnėse pareigose jūsų vykdėte pramonės politiką, skalėte įmonės, restruktūrizavote rinkas, buvote labai sėkmingam. Tai aš pripažįstu. Dabar nebeturite tų instrumentų, kuriuos turėjote anksčiau kitose pareigose. Taigi vėlgi konkrečiai, kokiamis priemonėmis plėtosite plačiai juostą interneto ryšį. Jums reikia tų globalių žaidėjų, kaip paskatinsite juos investuoti. Man tai nėra aišku, taigi kartoju klausimą. Galbūt kiek konkrečiau atsakykite, prašom. Imagine, roaming conclude. Na, įsivaizduokite. 2011 metais bus paskelbta ataskaita apie tarptinklinio ryšio susitarimo taikymą ir ji bus itin neigiama. Tai tada reikės imti veiksmų. O tie veiksmai reiškia, ką bus teikiamas trečiasis paketas dokumentų. Bet esu optimistė ir laukiu teigiamų išvadų. Aišku, viskas priklausys nuo tos galutinės ataskaitos išvadų. Ir jeigu išvados bus neigiamos arba ne visai patenkinančios, tada pirmiausia reiks įsiaiškinti, kur yra problemos ir kokius sprendimus reikėtų tvirtinti, kad galiausiai vartotojas gautų paslaugą, paslaugą už kurią jisai pasirengęs mokėti ir kurios negauna taip, kaip galėtų gauti. Taigi viskas priklausys nuo galutinės ataskaitos rezultatų. Kai jūs sakėte, kad už konkurenciją atsakinga komisijos narė ir darbas šioje srityje, į kurią teikiama mano kandidatūra, ir kad reikia kalbėti apie priemonės, aš visiškai sutinku su jumis, bet nepervertinkime nepamokite visos situacijos. Būdama atsakinga už konkurenciją, aš naudojausi priemonėmis tais atvejais, kai buvo nustatyti pažeidimai ir tik tomis priemonėmis, kokios buvo leistinos. Bet jeigu, sakysime, pažeidimų kaltinamas subjektas galėdavo įrodyti, kad taip nėra, tai tada kitaip. Taigi, kitaip sakant, visada yra žengiama tuo keliu, kuris gali duoti gerą rezultatą. Ačiū. Toliau ponė Merkis. Na, kalbėsiu paskutinę, bet nesu paskutinė pagal svarbą. Taigi, mums kaip frakcijai kyla rimtas susirūpinimas jūsų socialinis įvaizdis. Kalbėjote apie įmonės, apie lygias galimybės, kalbėjote apie tai, techniką, taisyklės, bet apie žmonės nekalbėjote. Nekalbėjote apie darbo vietas. Taip pat nekalbėjote apie tas milžiniškas galimybės, kurios lypi jūsų portfelyje pramoniai stiprinti. Kitas klausimas. Kada jūs padai, palaušite Europos komisijoje Microsofto hegemoniją? Kadangi tam senai yra ties laikas. Problem, uh, Mr. Chair. Um, I am absolutely aware, but. Labai gerai žinau, kad ne viskas pavyko ir man tenka apgailestauti. Bet savo įženginio pasisakymo pradžioje aš sakiau, kad skaitmeninė programa yra skirta Europai ir jos piliečiams. Aš savo viziją pradėjau dėstyti būtent nuo to. Ir bandžiau toliau pateikti pavyzdžius įvairių sričių, į kurias reikia atsižvelgti ir kuriuose reikia dirbti tam, kad piliečiai ir vartotojai gautų naudos. Aš tikrai per dažnai miniu tą Danijos pavyzdį. Bet pagalvokite, tai yra vienas iš tokių dalykų, kurie rūpi piliečiams. Vyresnio amžiaus žmonės, jiems tai būtų svarbu. Vyresnio amžiaus žmonės paprastai bevelėje gyventi savarankiškai, o ne patekti į senelių namus. Ir jeigu tokį savarankiškumą uh, galime užtikrinti panaudodami infrastruktūrą, tai mes turime ją plėtoti. Aš taip pat kalbėjau ir apie švietimą, ir apie nepilnamečius. Taigi, ponė pirmininkė, net nežinau, kaip dar paaiškinti. Ir aišku, jūs galite mane kaltinti, bet nežinau, kaip paaiškinti, kad ir dirbdama srityje, kuriuo reikėjo spręsti konkurencingumo ir konkurencijos problemas, aš kalbėdavausi su žmonėmis gatvėse, parduotuvėse. Ir žinau, ką jie galvojo tada, kai aš tik pradėjau tą darbą ir dabar, kai jau padirbėta. Galų gale, net ir konkurencija, jos galutinis tikslas yra vartotojų gerovė. Jūs minėjote, kad nieko nesako apie darbo vietas. Aišku, darbo vietos yra labai svarbu ir e, čia galima nubrėžti visą sąsajų seką. Darbo vietos, mažos vidutinės įmonės, tvari plėtra. Bet aš manau, kad ir pradžioje aš sakiau, ir dabar galiu pakartoti pabaigoje šio klausimo, kad skaitmeninimo programa, skaitmeninė programa yra pirmiausia priemonė piliečių, piliečiams naudą kurti. Ar leistumėte man jums priminti, kad privalo žmonės būti jūsų dėmesio centre. Svarbiausia yra žmonės. Ir tik po to įmonių galimybės, nediskriminavimas ir panašiai. Žmonės yra svarbesni tikrai už šansų lygybę ir panašiai. Žmonės bei kultūra turi būti pirmoje vietoje. Bet to galbūt atsakytumėte ir mano antrąjį klausimą. Er is een misverstand als er gedacht wordt dat als. Ko gero mes nesusikalbame. Yra negalima galvoti, kad e, kalbėdama apie įmonės aš užmirštu žmonės. Įmonės juk nėra vien tik tai pastatai, kažkas abstraktaus, įmonės tai ir žmonės, tai atitinkamos darbo vietos, tai taip pat darbininkų, darbuotojų, šeimos, jų nariai ir panašiai. Mano atveju galite būti visiškai tikri, kad savo darbe daugiausiai dėmesio skysiu žmogui. Jeigu taip negalvočiau, net nesireikščiau politikoje. O kai dėl Microsofto, tai galite būti visiškai tikri, kad niekas šio klausimo komisijoje neužmiršo. Beje, per praėjusią kadenciją mes ėmėmės tam tikrų veiksmų. Ir tikrai negalima taip elgtis, kad e, vienaip kalbama, kitaip elgiamasi. Taigi Microsofto atveju galite būti visiškai tikri, kad ir Europos institucijose mes imsimės veiksmų, pavyzdžiui, įdėkdami atvirojo kodo programas. Ačiū. Ačiū. Buvo žati visi klausimai, išgirdome atsakymus ir kaip taisyklėse numatyta, dabar pabaigai ponia Krius turi galimybę dar penkias minutės tarti žodį, išdėstyti savo poziciją, pasakyti jai tai, kas yra svarbiausia, aišku, jeigu jį pageidauja. O po to mes galėsime ir užbaigti šį klaus, klausimą. Chair, I... Pone pirmininkė, aš tikrai labai vertinu galimybę dar kartą pasisakyti ir pasakyti baigiamai žodį. Taigi, jeigu mes norime, kad būtų įgyvendintas skaitmenimo programa, mes turime pirmiausia keisti mąstymą. Todėl esu dėkinga Jums, šio komiteto nariams, už klausimus ir iškeltas mintis. Šiuo metu Europos ekonominis ir socialinis modelis yra kryškelėje. Mums reikia kuo skubiau surasti būdus, kaip paspartinti ekonomikos augimą ir susijungti mūsų bendruomonės. Tuo pačiu mes padėtume Europos piliečiams ir verslui, nes jie to iš mūsų laukia. Ir tas padėjimas bus netoks jau mažas. Skaitmeninė programa, ir jūs tai gerai žinote, gali mums kaip tik pagelbėti. Iššūkiai didžiuliai, bet padedant komisijos pirmininkui Baroso ir Europos parlamentui, manau, galima labai daug nuveikti per artimiausius penkerius metus jeigu, aišku, jūs patvirtinsite mano kandidatūrą ir tapsiu atsakinga už skaitmeninės programos įgyvendinimą. Nebejotinai aš esu optimistė ir išnaudosiu visas stipriausias Europos pusės šiuo atveju, bet esu ir realistė ir nuolatos prisimenu, kad mes negalime tuščiai eikvoti ne minutės. Tuo pačiu esu ir pragmatiškas žmogus. Todėl išsiklausysiu ir išklausysiu visus gerus pasiūlymus, kaip įgyvendinti skaitmeninę programą. Noriu trumpai priminti pagrindinės programos dalis. Moksliniai tyrimai ir inovacijos, toliau infrastruktūra, pasitikėjimas ir saugumas, prieiga ir kvalifikacija, įgūdžiai, saveikumas ir atviri programų šaltiniai bei elektroninės erdvės bendra rinka. Jeigu sutelksime dėmesį visas šias rytis, Europa turės galimybę tapti viena iš sėkmingiausių pasaulyje rinkų ir sukurti naujos kartos darbo vietas bei užtikrinti visai kitokį ekonomikos augimą. Aš žinau, kokios yra problemos ir žinau, kaip reikia užtikrinti, kad viskas bus keičiama. Esu įsitikinusi europietą ir sieksiu jūsų paramos. Aš manau, ponia pirmininkė, kad jeigu jūs patvirtinsite mano kandidatūros, mes turėsime veikti vieningai ir kartu galėsime pakeisti situaciją. Todėl ketinu pasinaudoti jūsų parama, kad tikrai galėčiau įgyvendinti turiningą skaitmeninę programą. Ačiū. Herzlichen, herzlichen Dank. Ačiū labai. Ačiū už atsakymus, už tai, kad atvė laiko, kad atvykote. Dėkuoju visiems kolegoms. Ačiū už klausimus. Taigi šį klausimą baigėme, tiesa, ne iki galo, kadangi 8 val. yra numatytas koordinatorių potyris numatytoje vietoje. Jie tęs dar, tes darbą, o kiti kolegos gali eiti ilsėtis. Viso gero.